Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Sie wollen doch sicherlich. Mėly kolegos, esu tikra, kad Jūs norite šiandien dar patekti į namus, todėl siūlyčiau pradėti mūsų neįlinį biudžeto kontrolės komiteto posėdį. Darbo tvarkė išdalinta, negavau prašymų pakeisti tą darbo tvarkę, todėl laikau ją patvirtintą. Antras klausimas kalbos. Ir taip pat priminsiu, kad mūsų posėdės transliuojamas internetu. Ir dabar pereikime prie darbo atvarkės. Trečias punktas. Trajeto dėrybos. Būtų puiku, jeigu pranešėjas Richardas Ashworth dalyvautų. Ar kas nors ką nors žinote apie tai, kaip vyko trialogas. Kągi, tada gal trečią punktą tu tarpu paliekam. Pereikim prie ketvirto darbo atvarkės punkto. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerai, kad leidote man anksčiau kalbėti. Aišku, tai ne pirmą kartą mes nuomonėmis keičiamės dėl jaunimo garantijos sistemos. Mes jau svarstėme ją praeitėje, diskusija buvo naudinga ir vaisinga, o šį vakarą turime antrą galimybę pasikeisti nuomonėmis apie šią labai svarbę schemą. Per laikotarpį nuo ankstesnės diskusijos aš patobulinau <clears throat> mūsų pranešimą. Gavau 79 pakeitimus, kuriuos teikia įvairūs kolegos ir šiuo metu aš vis dar juos nagrinėju ir galvoju, ar nebus įmanoma apjungti kai kurių pakeitimų ir parengti kompromisinių variantų. Rugsėjo 25 mes svarstysime išsameu tą reikalą Dabar e, tikrai noriu padėkoti visoms kolegoms, ypač e, Frank, Salafranka Sančios nėra, kurio nėra atrodo salėje, kurie pasirūpino, kad gaučiau naujausius statistinius duomenys apie jaunimo nedarbą Europos Sąjungoje ir Taip pat jie surinko informacijos apie e, sistemoje, jaunimo garantijų sistemoje dalyvavusių jaunų žmonių patirtį. Aš manau, kad visą tai labai naudinga. Taigi, skaitant visus kolegų pateiktus pakeitimus, man pasirodė, kad dauguma kolegų mano, kad šią schemą reikėtų papildomai dar finansuoti, reiktų skirti papildomų finansų. Bet taip pat, e, kaip kolegos pastebė, ir valstybių narių vyriausybės turėtų skirti iš savo nacionalinių biudžeto pinigų, kad būtų galima sumažinti nedarbą jaunimo tarpę. Bet visi pripažįstame, kad jaunimo garantijų sistema vėlavo įsibėgėti, tam buvo įvairių priežasčių. Dabar jie įsibėgėjo, tačiau anaiptol ne viskas padaryta ir ypač pakeitimuose kai kurie kolegos aiškiai sako, kad visi, kuriems reikia, gal, turėtų turėti galimybę pasinaudoti šią jaunimo garantijų sistemą. Tiesiog reikia jaunimą labiau skatinti. Taip pat yra keletas pakeitimų dėl kokybės apibriešties. Aš jau anksčiau, bet taip pat ir kai kurie kiti kolegos jau sakėme, kad Mes turime užtikrinti, kad siūlomas pagal sistemą priemonės būtų pakankamai kokybiškos, nes, pavyzdžiui, kai kurios priemonės nėra labai tinkamos. Ir mes nemanome, kad vien tik tai anksčiau taikytų priemonių, kurios ne visada ir pasiteisino, perkelimas ir vėl aklas taikymas dabar duotų naudos. Anksčiau, man atrodo, mes svarstėme apie tai, kad tikrai reikia užtikrinti priemonių kokybę. Tačiau reikia nepamiršti ir kokios kokybės priemonės buvo taikomos praeitėje. Taigi, pačiame pranešimo tekste dabar jau <clears throat> siūlome, galima apibriežti ir sakoma, kad atsižvelgiant į ES kokybės sistemą ir bendrą ES socialinių partnerių pareiškimą dėl pameistrystės programų galima būtų pasinaudoti tais dokumentais ir sukurti atitinkamą apibriežti. Aš žinau, kad kai kurie kolegos būtent apie tai ir kalba savo pakeitimuose. Ir manau, kad dabar mes, rengdami šį pranešimą, galėtume tikrai pasinaudoti atsiradusią progą ir paieškoti kompromisinio varianto, kad galėtume apibriežti, ką reiškia kokybė. Taip pat nemažai kolegų pateikė pakeitimų, kuriais įvardyjamos prastai dirbančio šioje srityje valstybės narės, kurios vėluoja įgyvendinti visą sistemą, bet norėčiau šiame kontekste priminti, kad nereikia čia pirštais badyti vieniems kitų. Nenorėčiau bent jau to daryti pranešime, nes labiau dėrėtų mano galva panalizuoti sisteminius dalykus, užuot gėdinus vienas ar kitas valstybės narės bet aš manau, kad mes visą tai dar apsvarstysime. Ir galiausiai, ponia pirmininkė, noriu pasakyti, kad e, vyks rugsėjo 18 dieną techninis posėdis ir mes svarstysime dalį bent jau tikrai kompromisinių variantų ir aišku šešėliniai pranešėjai taip pat turės galimybę su manimi susitikti ir mes svarstysime galimus kompromisinius variantus. Aš matau, kad Salafranka jau atėjo ir labai džiaugiuosi, noriu Jums padėkoti už Jūsų atsiustus pakeitimus, nes Jūs atsiuntėte labai naudingų naujausių uh, statistinių duomenų. Ačiū. Niekas nenori pasisakyti, kaip matau. Taigi mes baigėme šitą darbo tvarkės punktą, mes balsuosime. am 25. September. In... 20, rugsėjo 25 dieną Briuselėje. Dabar grįžtame prie trečio darbo tvarkės punkto. Norėčiau pasveikinti biudžeto komiteto narius. Kalbėsime apie trilogą susijusius su sąjungos bendrajame biudžete taikomas finansinės taisyklės. Iš viso buvo du trilogai ir šią savaitę bus trečiasis. Aš e, pati esu e, biudžeto komiteto e, pranešėja. Norėčiau kitus kolegas taip pat pasveikinti. Mes sutarėme, kad mes norime greitai nuveikti visus darbus. Mes taip pat turime ir kitą pranešėją, tai būtent iš biudžeto kontrolės komiteto, panas Ričias Pitinas. Thank you, Chairman. Thank you, co-rapporteur. Ačiū pirmininkė. Ačiū bendra pranešėjams. Iš tikrųjų, e, su komisija ir taryba turėjome du trialogo susitikimus. 29 e, rūpiučio pradėjome, o paskui tęsėme 30 rūpiučio. Mes tenkėmės pasiekti kuo daugiau pažangos ir nuo pat pradžių įvardinti kontroversiškiausias problemas. Iš karto reikėtų pasakyti, kad e, pirminis tikslas buvo užbaigti šį darbą šį rudenį, jeigu įmanoma, iki spalio pabaigos. Tačiau po tų dviejų e, sustikimų esame aptarę tik tai 60 straipsnių, tuo tarpu iš viso jų yra 280. Taigi aš tikiuosi, kad trečiadienį kitus 40 dar aptarsime, tačiau reikėtų suprasti, kad laukia didžiulis darbas ir tiesą sakant, už tą darbą esu labai dėkingas ir mūsų personalui, ir savo ko pranešėjai Ingeborgai Greslė, kuri puikiai pasidarbavo. Yra daug dalykų, dėl kurių su kitomis institucijomis sutarėme, čia viskas tvarkoj, yra e, tam tikrų sustarimų, kurie būtų nežymus redakcinio pabudžio sustarimai, tačiau atsirado ir labai didelių problemų, kur parlamentas taryba ir komisija nesutarė. Ypatingai tai pasakytina apie tarybą. Ir mes e, atidedame tas problemas, kad galėtume prie tų esminių problemų sugrįžti truputį vėliau. Iš pat pradžios reikėtų paminėti dvi problemas. Visų pirma, esame nelaimingi dėl darbų grafiko. Mes nuo pat pradžios sakėme, kad labai ambicinga būtų bandyti užbaigti šį darbą laiku ir dabar atrodo mūsų būkštavimai pasitvirtina. Antra, nelabai esame patenkinti komisijos reakcija ar veiksmais Kai kalbame apie e, jų ataskaitas mums, e, apie tai, dėl ko susitarta, dėl ko ne, kad e, visas trys šalis bent jau galėtų kalbėti apie tą patį, kai kalbėsime apie tolesnius elementus. Čia tikimės šiokio tokio tobulėjimo ir geresnės pažangos ateityje. Na, o kol kas E, kalbamės apie iškilusias problemas su šešėliniais pranešėjais. E, šį vakarą jau porą dalykų jiems perdavėme. Bet e, norėdami pasiekti pažangos, turime suvokti, kad reikia nuveikti dar labai daug ir todėl reikia dėti ypatingai daug pastangų, kad galėtume šį darbą užbaigti dar iki metų galo. Ačiū. Norėčiau papildyti dar kad iš esmės neatsakytų klausimų yra daugiau negu tų klausimų, dėl kurių mes sutarėme. Aš iš esmės norėčiau manyti, kad komisijos nariai su valstybių narių atstovai susitars, bet iš esmės tikiuosi, kad greičiausio metu išspręsime ir tos neišspręstus klausimus, kad bent jau galėtume eiti į priekį. Trečiadienį po pietų mes kitą trilogą turėsime, 61 straipsnis bus aptariamas. Taip pat bus ir tolesnių trilogų. Tai, tai būtent e, e, paskui bus e, su klausimu susijusiu su, žinoma, su lėšų perdavimu, su, su pavedimais, su, su turto apskaita. Todėl aš manau, kad tai atitinkami dalykai susijęs su antrų 24-30 straipsnių susiję klausimai. 35, 39, 50, 57, 60, 61 punktai a, iš esmės yra svarbus ir dar neišspręsti. Tai čia tiesiog kelis punktus paminėjau, kad žinotumėt, kiek dar daug reikia nuveikti. Taigi, ar kas nors dar norėtų pasisakyti dėl to mūsų dėrybų? Yra klausimų? Ne, nematau, nėra. Todėl tęsime toliau darbą. Mes balsavimą nusprendėme organizuoti 20.30, čia būtent 30 minučių. Tačiau jeigu jūs galite dabar balsuoti, tai galime balsuoti. Būtent dėl Eurojusto dėl Ruisto reglamento. Tai yra penktas darbo atvarkės punktas. Ketvirtą darbo atvarkės punktą jau aptarėme. Norėčiau, kad pasinaudotumėt savo elektroninėmis kortelėmis. Tai yra nuomonė, kurie buvo patikta vidaus reikalo komitetui. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad patikta apie 130 pakeitimų. 42 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmestas. 43 kas už? Prieš susilaikė. Priimtas. 44 neveikia. 45 kas už? Prieš susilaikė. Priimtas. Pirmas už? Prieš susilaikė. Priimtas. Antras už? Prieš susilaikė. Priimtas. 46 už prieš sulaikė. Pasitikrinsime. 46 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Taip. Priimta. Ne. Atmesta. Aš čia labai gerai nematau. Atsiprašau, tiesiog nematau kompiuterį. 47 už, prieš, susilaikė, atmestas. 48 už, prieš, susilaikė, atmestas. 49 už, prieš, susilaikė, priimtas. 50 su e, e, pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaikė, priimtas. Taigi 51, 52, 52 nebereikėtų balsuoti, 53 už prieš susilaikę atmestas, 54 už prieš susilaikę priimtas, 55 už prieš susilaikę atmestas, 56 kas už prieš susilaikę priimtas, 3 už prieš susilaikę. Trečio pasitikrinkime. Balsavimas baigtas, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė. Priimtas. 57 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 58 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 59 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 60 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 61 kas už, prieš, susilaikė. Atmestas. 62 kažkas už, prieš, susilaikė atmestas, 63 už, prieš, sulaikė, atmestas, 64 už, prieš, sulaikė, atmestas, 65 už, prieš, sulaikė, atmestas, 5 už, prieš, sulaikė, priimtas, 66. Balsuosime. Dėl pirmos dalies. Kas už, prieš susilaikę atmesta. Antra dalis už, prieš susilaikę priimta. Šeštas už, prieš susilaikę priimtas. 67. Dvi dalis. Pirma dalis kas už, prieš susilaikę priimta. Antra dalis už, prieš susilaikę atmesta. Šešdešimt devintas. Dvi dalis. Pirma už, prieš susilaikė atmesta, antra dalis už prieš susilaikė priimta. 70 pakeitimas taip pat ne, 71 už prieš susilaikė priimtas, 72 už prieš susilaikė priimta, 73 už prieš susilaikė atmestas, 74 už prieš susilaikė atmestas, 75 už prieš susilaikė atmestas, 7 už prieš sulaikė atmes priimtas, aštuntas už prieš sulaikė priimtas, devintas už prieš sulaikė priimtas, dešimtas už prieš sulaikė priimtas, 76 už prieš sulaikė atmestas, 71 už prieš susilaikė atmestas, 78 už prieš susilaikė atmestas, 79 už nuo 79 iki 86. Dėl visų balsuojam dabar. Už, prieš, susilaikę. Mesti. 11 už, prieš, susilaikę. Priimta. 88 už, prieš, susilaikę. Atmestas. 89 iki, 60, iki 96 bloko. Dėl viso už, prieš, susilaikę. Priimta. 12. Ne. Ne. Dėl 12. Dėl už, prieš, susilaikė. Priimtas. Ne, dėl 12 nepasuojame. 97 taip pat atkrenta. 98 už, prieš, susilaikė. Atmestas. 99 dvi dalis. Pirma dalis už, prieš, susilaikė. Atmesta. Antra dalis už, prieš, susilaikė. Priimta. 100 už, prieš sulaikė priimtas, 13 už prieš sulaikė priimtas, 101 už prieš sulaikė priimtas, 102, 103, 104 už prieš sulaikė, 105 e, už prieš sulaikė atmestas, 106 už prieš sulaikė atmestas, 101 už prieš sulaikė priimtas, 108 už prieš sulaikę priimtas, 109 už prieš sulaikę priimtas, 110, 111, 112 blokas už prieš susilaikę atmesti. 113 už prieš susilaikę atmestas. 14 už prieš susilaikę priimtas. 15 už prieš susilaikę priimtas. 16 už prieš susilaikę priimtas. 114 už prieš sulaikė priimtas, 115 už prieš. 115 pas, pasitikinsime elektroniniu būdu balsavimą. Balsavimas baigtas, atmestas. 116 už prieš sulaikė atmestas, 117 už prieš susilaikė atmestas, 118 už, prieš, susilaikė atmestas, 117 už, prieš, susilaikė priimtas, 118 prieš, atmestas, 18 už, prieš, atmestas, 120 už, prieš, susilaikė atmestas, priimtas, tiksliau, 19 už, prieš, susilaikė priimtas, 121 už, prieš, susilaikė atmestas, 122 už prieš susilaikė atmestas, 123 už prieš susilaikė atmestas, 124 už prieš susilaikė priimtas, 125 už prieš susilaikė priimtas, 20 už prieš susilaikė atmestas, 21 už prieš susilaikė atmestas, 22 už prieš susilaikė atmestas. 22 už, prieš, 20 už prieš sulaikė priimtas, 24 už prieš sulaikė priimtas, 25 už prieš sulaikė atmestas, 26 už atmestas, 26 e, už prieš sulaikė atmestas, 27 už prieš sulaikė priimtas, 28 už prieš sulaikė atmestas, 29 už prieš sulaikė atmestas, 30 už prieš išlaikė priimtas, 31 už prieš išlaikė atmestas, 32 už prieš išlaikė atmestas, 33 už prieš išlaikė atmestas, 34 už prieš išlaikė atmestas, 35 už prieš 35. Pasitikėsime. Balsavimas baigtas. Atmestas. 36 už, prieš išlaikė priimtas. 37 už, prieš išlaikė priimtas. 38 už, prieš išlaikęs atmestas. 39 už, prieš išlaikė atmestas. 40 už, prieš išlaikė atmestas. 41 už, prieš išlaikė atmestas. Balsuosime dėl visos nuomonės dėl pakeistos nuomonės. Balsavimas pradedamas. Na, tai balsavimas tikrai nėra slaptas. Mes dar tik mokomės. A, norėčiau paprašyti dar kartą balsuoti. Ačiū. Aš matau, kad dar viena kortelė liko. 15 už, vienas prieš. Priimta nuomonė. Ačiū Jums. Kad visi suprastų, ką mes dabar padarėme. Labai svarbu, kad e, balsavimo rezultatas yra toks. Nes mes dabar kūrime naują, a, e, naują a, e, a, Europos programą, būtent teisės įgyvendinimo arba teisėtvarkos rytyje. Mes norime, kad e, e, vis dėlto tarptautinis nusikalstamus e, jisai būtų persekėjimas visoje Europoje ir už jos ribų. Nes, nes mes matome, kad kai kurios valstybės iš tikrųjų renkasi tarp vyriausybinį bendradarbiavimo kelią. Tai yra klaida. Dabar mes matome, kad galime pasirinkti ir europinę perspektyvą. Taigi labai džiaugiuosi, kad mes pasirinkome tokį sprendimą. Aš su, su pranešėjai kalbėjau ir tikiuosi, kad mes galėsime atsižvelgti ir tai, kad komisija iš esmės atlieka svarbų vaidmenį. Ir aš manau, kad to vaidmens nereikia nuvertinti. Ir manau, kad būtų didelė klaida, jeigu mes susilpintume bet kokias institucijas. Jeigu mes dabar a, nenumatysime net, e, sakykime, Europos prokurorui, kuris dabar lybė komitete numatytas. Jeigu mes nenumatysime, kad, sakykime, tas, e, tas e, prokuroras negalės susitikti su Eurojusto vadovu, tai iš esmės klausiu savęs, kaipgi Europos bendradarbiavimas turi vykti šioje sudėtingoje srityje. Dabar mes tai įrašėme į savo pakeitimus. Ir manau, kad atsakingas komitetas pakeis savo nuomonę. Aš su pranešėju bent jau kalbėjau, man buvo labai svarbu, nes mes a, iš esmės neturime dabar jokio europinio bendradarbiavimo. Ir mūsų e, biudžeto kontrolės komitetas kaip tik tai nori sustiprinti tą europinį bendradarbiavimą. Iki šiol jo nebuvo ir jis neveikia. Dabar, nežinau, 30 minučių liko iki komisijos nario atvykimo ir manau, kad galime aptarti kitą darbotvarkės punktą, tai būtent septintą e, punktą. E, Bartstais, jums žodis. Ir kolegas. Ačiū, panė pirmininkė, kolegos. Man atrodo, kad viskas pakankamai išku. Dėl biudžeto patvirtinimo jūs žinote, apie ką kalbame. Mes atidėjome biudžeto tvirtinimą balandžio mėnesį. Ir manau, kad tai jau bus netradicija tapęs dalykas. Dabar atsirado naujos papildomos informacijos ir todėl, kurį mes turime e, gavę, mes susisiekėme su taryba. Taryba pakvietė mus pristatyti savo medžiagą, kad galėtume parengti bendrą darbo dokumentą. nes mastome apie galimybę patobulinti tarybos ir parlamento bendrą darbą, o tam reikia pasiaiškinti kai kurios klausimus. Visiškai akivaizdu, kad parlamentas yra viena iš tą institucijų, kuri tvirtina biudžetą, o taryba parengia to tvirtinimo pagrindus savo nuomonę. Bet mes dėja su taryba nelabai veiksmingai keičiamės informaciją, keičiamės nuomonę, negauname iš jų atsakymų. Nors tokius atsakymus gauname iš kitų institucijų. Taigi, kalbant apie balandžio mėnesį vykusį tvirtinimą ir balsavimą po to plenarinėje sesijoje, aš pradėjau darbą kartu su šešėliniais pranešimais. Ir turiu pasakyti, kad man itin padėjo sekretoriatas. Todėl parengėme pasiūlymą, darbo pasiūlymą. Ir tame dokumente darbo išdėstysime visus savo pasiūlymus. Nebuvo labai paprasta visą tai padaryti. E, įvyko trys susitikimai, dialogas buvo atviras ir konstruktyvus. Mums pavyko remiant visoms frakcijoms, parengti bendrą tekstą, kurio pagrindų tikime susitarti. Ta dokumentą mes taip pat pateikėme ir komiteto koordinatoriams. Taigi, tu tarpu yra projektas. Toliau ir norėčiau beje paskatinti koordinatorius. Taigi toliau kila klausimas, ar biudžeto kontrolės komitetas turėtų paskelbti tą dokumentą. Aišku, pirmiausia, jam turi pritarti koordinatoriai, paskui mes galėtume jį perduoti pirmininkų suėgai. Ir norėčiau koordinatorių paprašyti, kad jie paspaustų savo delegacijų, frakcijų, atsiprašau, vadovus, kad dar šį mėnesį būtų patvirtintas dokumentas. Nes tada pirmininkų sueiga, jeigu ji pritars dokumentui, jis taps oficialių ir jį bus galima perduota tarybai. Ingeborga pirmininkai ir toliau ketina su tarybos generaliniu sekretoriumi bendrauta, aiškinantis mūsų teiktus pasiūlymus. O taryboje Taryba, kai dėl jo sutars, turės perduoti jį nuolatinių atstovų komitetui. Ir tikiu, kad to dokumento pagalba mes padėsime tašką mūsų ilgoje ir sudėtingoje santykių su taryba istorijoje. Ir mes galėsime veikti lygiaverčiai. Ir tikėkime, kad tikrai taryba gerbs mūsų teisę gauti informacijos. Taigi prieš pateikiant antrą ataskaitą tikiuosi visą tai nuveikti. Tačiau turiu pastebėti, kad visą tai, ką aš jums čia pasakoju, dar nėra galutinai įvykęs faktas. Ir todėl negaliu jūsų prašyti, kad jūs suteiktų, patvirtintumėt viską. Antrasis pranešimo projektas dar neatsako į klausimą, ar reikia patvirtinti biudžetą. Bet idėja tokia, jeigu taryba pritars darbo dokumentui, tai tada kitų metų biudžeto tvirtinimas vyks daug sklandžiau. Savo pranešimo kai kuriuose dalyse aš aptariu konkretesnius klausimus kurių pagalba ketinu parodyti tarybai, kad viena vertus mes tikrai e, džiaugiamės, jog taryba norėtų gerinti pasikeitimą informaciją. Bet kita vertus, taip pat tuose dalyse išreiškiu nusivylimą dėl dabartinės biudžeto tvirtinimo tvarkos. Aš viso to detaliai čia neaptarsiu, nes jūs tekstą galite paskaityti patys. Tačiau keletą svarbiausių momentų paminėsiu. Šeštoji dalis. Mes kalbame apie tam tikrą tobulinimą, dėl kurio su taryba praktiškai ir susiturėme. Pirmą kartą, ko gero, taip nutiko. Ir pirmą kartą parlamentui taryba pateikė veiklos ataskaitas ir savo antrajame pranešimo projekte aš pažymiu septintojo dalyje, kad reikėtų parengti dokumentą ir jį perduoti tarybai, kad jį išspręstų toliau vienuoliktoji dalis. Jos tonas yra teigiamas Ir uh, 11 dalis pažymi, kad 15 metais buvo išleistos naujos tarybai skirtos etikos gairės. Tačiau toliau mes apgailestaujame, kad nebuvo parengtos uh, iki galo taisyklės, o tos, kur parengtos viešai neskelbiamos. Ir todėl taryba ir toliau neskelbia tų taisyklių viešai, kurios jau egzistuoja. Panašiai galėčiau pakomentuoti ir 12 dalį kurioje apgailestaujame, kad taryba vis dar neprisijungė prie sąjungos skaidrumo registro. Triliktoji dalis. Vėlgi raginame tarybę parengti semes kovos su korupcija gairias. Ir tą turi padaryti tarybos atitinkamos struktūros. 18 dalis. Vėlgi, joje minime, kad dėja taryba ir toliau atsisako pateikti atsakymus į parlamento raštų pateiktus klausimus. Ir jeigu taryba, kaip jau minėjau, pritars mūsų rengiamam dokumentų nulatinio atstovų komitete, tai mes neabejotinai pasistumėsime į priekį ir sugebėsime užtikrinti geresnę mūsų santykių su taryba kokybę. Todėl tikiu, tikiuosi, kad visas tas darbas nenais veltui. Ir pavyzdžiui, Alisanda, pana Alisanda jau daug metų dalyvauja mūsų komiteto darbę ir jinai žino, Anela Sender, kaip sunku parengti tuos visus dokumentus. Taigi tiek, ponė pirmininkė, galiu pasakyti dabar. Ačiū už pastangas. Dabar bandysime tikrai imtis rimtai darbo ir būtent pirmininkų suvaigai pateiktas jau laiškas ir pažiūrėsime, kaip jie reaguos dar. Kas nori pasisakyti? Kolega Stachovský ir ponia Aile Zendra. Děkuji za jeho skvělý přednes této problematiky. Dėkui, Bartai, už šio dokumento puikų pristatymą. Iš tikrųjų, šioje srityje pasiekėm nemenkos pažangos, galime pasidžiaugti, kad e, per tuos tris metus, kai dirbu Europos parlamente, aš matau aiškiai pažangą mūsų santykiuose su taryba. Konkrečiai septintą 11 punktuose mes tą pažangą atspindime. Tačiau dėl kitų dalykų per daug džiaugtis nėra ko. APP frakcijos vardu negalėsiu pritarti šių institucijų biudžeto įvykdymui, jeigu tas procesas nebus skaidrus. Pagal finansų reglamentą turime laikytis labai aiškių taisyklių Žinome, kad buvo problemų dėl naujojo tarybos pastato, biudžetas buvo didinamas keletą kartų. E, ponė Greslė bandė nekartą išsiaiškinti e, tuos e, papildomus kaštus ir išlaidas, kurios buvo visą laiką skiriamos, bet iki šiol nesame gavę jokio atsakymo į šiuos klausimus. Turime priversti tarybą komunikuoti tais e, svarbiais klausimais, nes e, kai tik pasirodo straipsnis apie finansinius skandalus ES, tai susiję su pastatų politika dažniausiai, taip pat ir tarybos pastatų. Ir tad mums nuolat tenka e, aiškinti piliečiams, o kiek jiems kainuoja ES. Dėkui, dabar ponia Ajala Sender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir aš e, noriu ponai Stasai padėkoti už jo tikrai vertingą darbą, pranešėjo darbą. E, metų metais šis dokumentas e, pasirodo esas labai sudėtingas, vis ir vėl, ir vėl mums labai sunku atlikti savo darbą. Yra, yra žmonių kartais, kurie mums nori padėti, bet tenka veikti, laukti, kol tarybos generalinio sekretorius uždegs žalę šviesą, taip sakant. Tad e, klausimas, ar reikia patvirtinti biudžeto įvykdymą ar ne, mūsų pranešime lieka atviras. Ir aš norėčiau paklausti ponas Tas, ar jis e, aiškiai mums pasakytų, ar jis galvoja, kad taryba sugebės įgyvendinti visas reikiamas sąlygas, kad per ateinančius metus galėtume biudžeto vykdymą patvirtinti. E, reikia pradėti dirbti naujai, reikia susivokti, ar iš kitos pusės yra geros valios Aš e, iš tikrųjų esu pati mačiusi geros valios apraiškų. Kalbant apie tarybą, tarybos poziciją, bet aš noriu mūsų pranešėjo paklausti, ar jis galvoja, kad atsižvelgiant į, į, į, į įvykusius pokyčius, tame tarpe ir komiteto struktūroje, ar jis galvoja, kad e, jo darbo dėka e, galima aiškiau mums pasakyti, ar jis tikisi mums uždegti žalę šviesą balsuoti už biudžeto patvirtinimą. Antraip e, išeitų, kad mes vis stengiamės patobulinti padėtį, bet jeigu negalėsime tiems patobulinimams pritarti, tai fundamentaliai parlamento ir tarybos santykiai nepasikeis. Taigi aš tiesiog noriu pasitikrinti ir išgirsti ponos tas e, nuomonę. Antraip e, mūsų laukia nemenkas nusivylimas, kuris nebus naudingas abiems institucijoms. Taigi, žinoma, ta gera valia, tai čia prieartėmėmės prie savivalės. Čia kaip taryba nubrėžti, panas Tas. Panas Tas, ačiū pirmininkė. Iš esmės, kadangi man e, tarsi ir klausimas buvo užduotas, aš pamėdysiu jį atsakyti. E, tiesiog e, jaučiu, kad Aš privalau taip pasielgti, nes e, atrodo, kad pagal e, visuomenės nuomonio apsaugą tą klausimą uždavė parlamentarė, kuri <clears throat> piliečių akise užima septintą vietą kaip parlamento nariai. Taip, e, jeigu kalbėsime apie gerą, gerąją valią, tai manau, kad jos yra ji atsiradusi, mes esame parengę tokį neoficialų dokumentą. Džiaugiuosi, kad dabar e, pirmininkus e, sąjungos laiškas jau išsiųstas. Ir e, dabar labai norėtume, kad frakcijos atliktų savo darbą kiek galima greičiau būtų apibriešta, kad galėtume apibriežti tarybos E, mūsų poziciją dėl to darbo, kuris iki šiol yra e, nuveiktas. Taip pat norėčiau e, artimiau pabendrauti su biudžeto kontrolės tarybos, biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė ir galbūt drauge mes galėsime prazonduoti tarybos generalinio sekretorijos poziciją. Iš tos informacijos, kurią dabar turime, jeigu kalbame apie 2015 metų biudžeto įvykdymo patvirtinimą, tai manyčiau, kad turime laikytis savo pozicijas. Kitaip sakant, kaip ir ankstesniais, ankstesnius septynerius metus, vėl pasakyti, kad mes neturime pakankamai informacijos, kad galėtume tą įvykdymą patvirtinti. jeigu komisija tą neformalų dokumentą ir nusiųstų e, korepero posėdžiui, tai nebūtų mums pakankama, pakankamas pagrindas e, patvirtinti biudžeto įvykdymą. E, mes mes sakome, kad kol kas negavome informacijos ir aš labai tikiuosi, kad pranešėjas, kuris renks pranešimą apie 16 metų biudžeto įvykdymą e, galės pasiekti geresnių rezultatų, jis išsiūs klausimus, į kuriuos gaus atsakymus e, ir galės e, taikyti standartinę instituciją, kalbant su taryba, kuri taikoma kitų institucijų, tokių kaip agentūrų atžvilgių. E, mes turime šiek tiek laiko iki tol, kol reikės dėl šio biudžeto patvirtinimo balsuoti plenarinėme posėdyje. E, tai e, turime šiek tiek ir laiko atsikvėpti, gali atsirasti kažkokių teigiamų elementų, tačiau, kaip pranešėjas, aš gana tiesiai turėčiau pasakyti, kad kol kas šioje procedūroje mes patvirtinti biudžeto įvykdymo negalime. Ačiū, baigėme šį darbo atvarkės punktą. Persime prie šešto darbo atvarkės punkto. Norėčiau nuoširdžiai pasveikinti komisijos narį Johanę Sahaną, atsakingą už Europos kaimynystės politiką. der heutige Meinungsaustausch über die Themen der Nachbarschaftspolitik und vor allem die Finanzmittel der Pirmiausia, jūs esate atsakingas už e, Europos kaimynystės, kaimynystės politiką, plėtros darybas, patikimą finansų valdymą. Ir a, būtent džiaugiamės, kad dabar yra panešėjai šiais klausimais, džiaugiamės, kad a, e, labai pasistengėte, teikiant kaimynystės pagalbą Jordanijoje, Libane, Turkijoje buvote. Tai yra pirmieji dalykai, apie kuriuos norėtume sužinoti, kaipgi ten atrodo. Taip pat, taip pat e, kad ambasadoriai taip pat ne visada praneša jums apie visus projektus būtent vystamosios pagalbos srityje. Jūs turėjote atitinkamas diskusijas su ambasadoriais, gal apie tai galėtumėte dar irgi papasakoti. Ačiū. Darbuotojai, mano darbuotojai būtent pasikalbėję su manimi pateikė įžangą, kuri bus kuri iš esmės buvo parašyta angliškai, tačiau aš, aš bandysiu ir angliškai, ir vokiškai paskui tai kalbėti. Bet pirmiausia, norėčiau padėkoti pirmiausia už nuolatinį susidomėjimą mūsų darbo. Aš manau, kad mūsų bendradarbiavimas yra tikrai vaisingas ir visiškai nesiškai manau, kad aš manau, kad e, e, pirmiausia labai svarbu vykti į atsinkamą šalis, pažiūrėti, kaip ten e, vykdomi darbai. Tokia buvo mūsų pradinė intencija. Ir iš esmės dabar šitie vizitai buvo suplanuoti mm, atsižvelgiant ir tai, kad čia yra skubus vizitai būtent nepatenkantis į mano darbo atvarkę. Todėl labai svarbu keistis informaciją apie mūsų politiką, pateikti informaciją, e, kur mes susidurime su problemomis ir kur yra tiesiog e, sunkumo, kaip yra panaudojamos lėšos, kad lėšos būtų panaudojamos, žinoma, e, teisingai ir tinkamai. Tai yra mūsų pagrindinė užduotis Nes e, iš esmės e, pagrindinis klausimas yra, kaip veiksmingai panaudoti lėšas. Aš manau, kad jūsų e, komitete šis klausimas yra keliamas dažniausiai. Žinoma, tas klausimas domina ir kitus, bet būtent tas klausimas yra tas klausimas, kurį norėčiau aptarti su jumis labiausiai. Kai būtent tos išlaidos ir pajamos, kad mes būtent suprastume vienas kitą geriau, kad aš suprasčiau jūsų interesus ir taip pat mūsų veiklos būdus, kokius mes sprendimus priima, kodėl mes tos sprendimus priimame. Ir galbūt kartu galėsime pamatyti, kur čia yra tam tikros problemos arba, arba trūkumai. Na, galbūt čia nėra dar biudžeto patvirtinimo procedūrų vykdoma, tačiau bent jau iš anksto galiu pasakyti, kad nepasikartočiau, net kad e, neužtemčiau per daug laiko, aš dabar angliškai kalbėsiu, kad e, pateikčiau tą informaciją, kurią būtent norėtume jums pristatyti ir dėl kurios mane čia pakvietė. Iš esmės turime atsižvelgti į politikos kontekstą. Todėl yra labai naudinga apibriežti mūsų kaimynės politiką, taip pat mūsų 2017-2020 metų plėtros politiką, pateikiant žinoma ir tam tikras išvalgas iš mūsų vidinio laiko tarpo peržiūros. Nes tai yra e, pirmiausia mums svarbu, nes mes turime tobulinti savo politikos įgyvenimo priemonės, taip pat, norėtume, e, taip pat turėtume panaudoti ir tinkamiau savo lėšas būtent kaip politikos įrankį. Aš norėčiau pradėti kelias pastabas. E, būtent dėl tiesiogumo teismo pastabų dėl, dėl biudžeto patvirtinimo procedūrų 2015 2015 metais ataskaitoje būtent biudžeto tai yra auditorumai e, kritikavo tai pirmiausia netinkamai panaudojimas lėšas. Tai buvo kalba apie 2016 metų ataskaitą. Visų pirma, e, buvo atsižvelgta į vadovavimą ir lėšų valdymą netiesioginį ir tiesioginį e, šalyse gavėjose. Pirmiausia, buvo atlikti nepriklausomi auditai 2016 metais atinkamos generaliniuose direktoratuose buvo mažesnė už 2 procentų klaidų ribą. Tai reiškia, kad mes einame teisingą kryptimį. Dabar kalbant apie veiklos auditą 2016-2017 metais buvo atlikta veiklos auditų ir e, buvo e, išnagrinėta konkrečiose valstybėse, kaip e, E, vykdoma veikla, pavyzdžiui, susijusi su migracija. Mes esame įsitikinę, kad, gal, kad geriau būtų e, atkreipti didesnį dėmesį e, būtent į lėšų panaudojimą ir tam buvo pateiktas atinkamos operatyvinės rekomendacijos. Tai, pirmiausia, tos rekomendacijos buvo pagristos mūsų išmoktomis pamokomis, patirtimi, kad būtent lėšos būtų panaudotos kuo tikslingiau ir kuo greičiau ir veiksmingiau. Taip pat aš norėčiau pasakyti, kad e, audito rūmai būtent e, daro pažangą šioje srityje. Prisimenate, praeitie mes, mes kalbėjome apie veiklos auditą, kur buvo kalbama apie patikras vietose. Ir e, keletą metų trukdavo, kol būdavo ataskaita parengiama. Ir, ir todėl, sakykim, tų ataskaitų reikšmė buvo pakankamai nedidelė. Todėl aš norėčiau pasakyti, kad audito rūmai tikrai supranta mūsų susirūpinimą ir mano nuomonė reagavo tikrai labai gerai. Taigi norėčiau paminėti kaip pavyzdį. A, tai, tai būtent audito, audito rūmų ataskaita dėl Tuniso. Tu, tu, iš tiesų lėšas šiai, šiai valstybė buvo išleidus e, tinkamai, prisidėjo prie demokratinės plėtros, e, stabilumo stiprinimo po revoliucijos. Bet e, Tunisas galėtų būti puikus pavyzdys. Būtent kalbant čia tarp mūsų. Uh, būtent, tai būtent aptariant e, atitinkamus iššūkius šitose valstybėse, kaip mes galime remti demokratinę plėtrą, nes e, vis dėlto yra sudėtinga situacija tose valstybėse, e, atsiranda įvairių kliūčių, tai, tai sustiprėja demokratinis judėjimas, tai, tai susilpnėja. Bet mes tinkamai panaudoję lėšas galim pasiekti savo, savo tikslų. Taip pat reikia mm, apibriežti tas rytis, kur galima pagerinti mūsų taikomas priemonės. Tai būtent teigiama pagalba. Ir šiuo, šiuo atveju komisija dirba su Tuniso partneriais, kad, kad galėtume sustiprinti savo pagalbos priemonės. Ir uh, auditorumai kartais kelia klausimus arba abejonės dėl atitinkamų priemonių, būtent nes vis dėlto yra tam tikrų problemų ir trūkumų, Ir e, čia būtent tai yra trumpas apibendrinimas. O dabar kalbant apie audito ataskaitas, tai, tai ar yra tam tikro apribojimų, kalbant apie tokius auditus. Žinoma, mes norime pasiekti kuo geresnių rezultatų, naudodami mokesčių mokėtojų lėšas. Sikiu, mes, esam, mes susidurime su nestabilumu, su netikrumu atitinkamose valstybėse. Ir daugelis tai pastebėjo, kad situacija yra sudėtinga tinkamose valstybėse. Ir mes turime tokiu atveju išbandyti savo įvairias priemonės. Didžiausia klaida būtų nieko nedaryti ir neišbandyti naujų priemonių. Aš manau, kad migracija čia galėtų būti puikus pavyzdys kalbant apie tas iššūkius, su kuriais mes susidurime. Tai būtent kaip mes reaguojame į kiekvieną, į kiekvieną migracijos rautą. Žinoma, ne, ne visos priemonės yra veiksmingos, ne kiekvienos tinkamos, bet kadangi mes susidurime su, su neregėto masto ir apskaitai neprognozuojama migracija, tai mes turime reaguoti. Ir reaguojant, iš esmės, gali kilti ir klaidų. Nuo to niekas neapsaugotas bet e, žiūrint į e, e, po to atliktą ataskaitą, tai mes, tai mes matome, kad tai vis dėlto yra sukaupta kažkokia patirtis, kur galima ją panaudoti ir vėliau, pavyzdžiui, tvarkantis su migracija. Sprendžiant šią problemą. Ir per ankstesnius dviejus, trejus metus sukaupta patirtis tikrai yra labai naudinga mūsų ateičiai. Dabar norėčiau e, dabar atkreipti dėmesį į kaiminystės ir plėtros. E, prioritetus, tai būtent 17, tai yra 18-20 metais. Kita mūsų kaiminystės politikos e, kitas etapas būtent turi užtikrinti stabilumą, lankstumą. Uh, ir, žinoma, atitinkamų didelių ir tinkamų projektų. Šį, tokia strategija padės pasiekti tinkamesnių tikslų ir padės mums suteikti tinkamų svertų, kad ES taptų a, matomesnė, kad, kad galėtų a, naudoti savo lėšas tinkamiau Ir manau, kad 16-17 e, metais e, mes būtent e, atlikome atitinkamą veiklą, kuri buvo įvertinta audito rūmose ir iš ją galima tęsti ir toliau, būtent skatinant stabilumą ir patikimumą kitose kaiminėse valstybėse. Būtent tai yra mūsų globalinė strategija. Kitas dalykas tai yra dėmesys migracijos e, priežastims, mes norime stabilizuoti tinkamas valstybės, kad sukursime geresnės galimybės vietos gyventojams, kad jie nenorėtų migruoti. Taigi, o kalbant apie rytų e, partnerystę, mes e, lapkričio mėnesio kaiminis viršūnių sutikimų ruošiamės, kalbant apie Ukrainą, tai mes norime e, naujos strategijos, kuri e, būtų vaisingesnė. O dabar e, Ukrainos žmonės gali pasinaudoti vizų liberalizavimo politiką. Taip pat yra asociacijos e, sustarimas su e, Ukraina, kuris pradės veikti šį mėnesį. Aš manau, kad tai yra e, būtent vieni iš pagrindinių stimulų kaiminės valstybėms bendradarbiauti su ES. O, o, o atitinkamos problemos rytuose ir pietuose e, negali būti nuvertinamos Ukrainoje, Moldovoje, Libane ir Jordanijoje. Jordanija, e, Tunise įmamės e, atitinkamų priemonių, kad būtų stabilizuojama situacija, kad, kad nekiltų grėsmė gyventojams. Taip pat toli, ateityje bendros pagalbos programos bus vystomos, kad mūsų finansinė parama būtų labiau matoma ir suprantama. Uh, O dabar, e, siekiant suteikti pagalbą prieš stojant į ES, mes pirmiausia turime atkreipti į kelis pagrindinius dalykus. Tai būtent a, e, turi būti patikimas ir sąžininkas plėtros procesas, kad turi būti taikomos atitinkamos a, e, sąlygos ir reikalavimai, žinoma, pagristai mūsų vertybėmis ir pagrindinėmis vertybėmis. O e, dabar mes e, būtent taip tęsiame šią veiklą, kad e, pasiremdami savo gerąją patirtimį. Tai narystės perspektyva tikrai padeda atitinkamos valstybėms. Jos a, turi būti labiau integruojamos į mūsų bendrą sferą. Tai yra mūsų visų bendras interesas. A, Turkijos atveju mes a, esam susirūpinę dėl, dėl situacijos valstybė. Valstybė pirmiausia a, dėl šito nukrypimo į šalį visą tinkamą politiką Turkijoje. Turkija iš tikrųjų yra sutikusi pasiekti aukščiausių standartų ir jų siekia, bet mes turime taip pat išlikti griežti ir reikalauti iš Turkijos laikyti savo įsipareigojimų. Ir būtent tęsime savo bendradarbiavimą dėl migracijos, Bet mes negalime nusigręžti nuo to, kas vyksta Turkijoje. Tai reiškia, kad pagalba teikiama šalims būsimoms kandidatėms į Europos Sąjungą, tai nėra vien tik tai tuščias čekis išrašytas bet kuriai sumai. Tai, tai reiškia, kad turi būti su juo susijęsti atitinkami reikalavimai. Tai va, kitas dalykas, mes IPA fondus 2017 metų turėtume skirti daugiau visuomenės pilietinėms organizacijoms ir žmonių bendradarbiavimui. Ir čia pagrindinės lėšos skiriamos. Trečia, mes į IPA e, rezultatus vertiname. Tai pirmiausia, vertiname, kokią pažangą pasiekė Turkija, kaip panaudojamos būtent tos lėšos. Taigi, Mėly parlamento nariai, tai, trumpa, tai buvo trumpa apžvalga, kągi mes esam suplanavę artimiausiams metams ir laukiu, ką jūs norėtumėt sužinoti. Aš e, nenustepčiau, jeigu užduosite ir konkrečius klausimus. Ir jeigu konkretus klausimai bus užduoti, tai aš raštu paprašysiu juos atsakyti. Ačiū. Mes, mes turime e, e, kolegą Pinkston iš, iš audito rūmų atsakingą už būtent tą sritį, kurią užsieima komisijos narys. Na, iš tikrųjų, ponia Hanai, tikrai tikras vargas ta kaiminystės politika. Yra daugybė problemų. Ir yra atitinkamo ataskaito šioje srityje. E, ir metinė ataskaita, tai būtent gegužės ar birželio mėnesio mes įmės ją susipažinome. Uh, Mes susipažinome taip pat su e, komisijos komunikatais. Sudėtinga tema, žinome, ta kaiminystė. Tačiau mes e, nenorime čia dabar e, per daug blaškytis. Yra tam tikrų konkrečių, aiškių klausimų. Tai yra keturi žmonės nori užduoti klausimus. Tai jos teiks žodį panastas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisijos nariui Han už gerą įžangą. Mano klausimai daugiau politinio pobūdžio. Kalbame apie kaiminystės politikos tinkamą finansų valdymą. Eina kalba taip pat ir tą, apie tą veiklą, į kurią jūs ir jūsų tarnybos daug investuojate. Aš Europos parlamente dirbu delegacijoje ryšiams su Izraelio knesetu. Mes žinome, kad Izraelis reguliariai greuna projektus e, vakarų krante, kurie yra buvę subsidijuoti Europos Sąjungos projektai, ne vien tik tai ES, bet ir atskirų valstybių narių finansuoti, pavyzdžiui, Belgijos mokyklos projektas. Kiti komisijos nariai mums yra sakę, kad mm, norima galvoti apie Izraelio kompensacijas už padarytą žalą. Norėčiau sužinoti, kaip tie santykiai klostosi, kalbant apie kaiminystės politiką. E, iš tikrųjų, leidžiame milijonų milijonus, paskui kažkokie dalykai yra sugriaunami ir tai yra iš tiesų pinigų švaistimas. Tas pats pasakytina. Ir štai apie ką mes kaip Europos parlamento nariai ir politikai apskritai negalime patekti į gazos ruožą, O turime ir ten projektų, kuriuos finansuojame, esame investavę tenai pinigų, energetikos srityje, pavyzdžiui. Ir paskui paaiškėjo, kad e, naudingai panaudoti e, to darbo neįmanoma. Na ir dar vienas dalykas man rūpi. ES yra E, skirusi, skirusi apie 5 milijonus eurų. Pagal Horizontas 2020 programą tai tarsi nepatenka jūsų kompetencijos rytį e, konkrečiam e, projektui. Čia jūsų kolega atsakingas už mokslo tyrimus tą sritį kūruoja, bet pagal tą projektą yra konsultuojama e, Izraelio e, vyriausybė ir jos atstovai, bet yra labai daug balsų, kur sakoma, kad pagal šį projektą yra prasilenkiama su tam tikromis pagrindinėmis teisėmis, žmogaus teisėmis. E, mes suprantame, kad Kaimynystės politikoje e, jūs e, atsakote, ginate tam tikras vertybės ir todėl štai koks būtų klausimas, kaip galima būtų surasti būdą situacijai pataisyti e, kad tie 5 milijonai, kuriuos aš minėjau, ir tie milijonai, kurie investuoti gazas ruožė vakarų krante, būtų tinkamai panaudoti ir būtų pasiekiama gerų rezultatų. Klausimai iš tiesų e, galbūt yra labiau politinio pobūdžio, bet jie yra susiję su tinkamu finansų valdymu taip pat. Ačiū, kad jūs dabar uždavėte aktualų klausimą, nes mes tik tai penktadienį e, Talinę būtent įtraukėme šitą klausimą į darbo atvarkę Kimi konferencijoje. Mes e, norėjome pirmiausia aptarti šį klausimą išsamei su užsienio reikalų ministrais ir, ir norėtume pažiūrėti, ar yra tam tikros paramos. Ar mes galime tikėtis jos. Mes e, norime pirmiausia e, atlikti išsame analizę, kaip lėšas galėtume panaudoti kurios e, e, galėtų būti panaudojamos Palestinoje. Palestina vienam gyventojui gauna didžiausią, didžiausią paramą už ES ribų. Ir e, iš esmės mes tos lėšas naudojame stabilizuodami ten, ten situaciją. Mes e, Iš esmės, e, nesistengiame ten pagerinti politinę situaciją. Mes tiesiog laikome dangti ant puodo, kad nekiltų e, kokiu nors incidentu arba kad situacija ne, labai smarkiai nepablogėtų. Ir mes žiūrime, kad, e, sakykime, tos lėšos būtų vadinamas tikslingai, kad tas puodo dangtis išliktų vietoje, kad situacija nebūtų eskaluojama. Uh, ir būtent New York'e manęs vėl Junktinių tautų organizacijos atstovas paklaus, ar mes tas lėšas panaudojame tikslingai būtent mokykloms ir kitoms socialinėms reikmėms. Taigi situacija tikrai yra nepatenkinama. Mes susitarėme, kad pažiūrėsime galėtume prisidėti e, veiksmingiau savo lėšomis prie to dviejų valstybių sukūrimo modelio, būtent e, nes ir Izraelis turi pritarti tokiam sprendimui. Iš principo mes neturime jokių svertų Izraelio atžvilgių, nes kaiminysės politika Izraelis nežinau kiek yra finansuojamas Nu, taip, tai nežinau, keli milijonai tikriausiai yra skiriami Izraeliui. Tai tikrai yra menka suma. Mes turėtume visam regione peržvelgti visas lėšas, kurias ten yra naudojamos. Tai galbūt atsakys truputį į jūsų klausimą, kaipgi mes e, ten e, tvarkomės su lėšomis. Kolegos Moedaš lėšos būtent yra naudojamos ir kaip jos yra naudojamos mums yra svarbiausia. Aš galiu tik tai vieną teigiamą mm, naujieną pasakyti. Auditorumai, kaip ir parlamentas, ilgus metus teisingai kritikavo mus, kad mes 30 e, milijonų per metus išleidžiame pareigūnams e, būtent kurie dirba gazos sektorėje, jų pensijams, jų atlyginimas, nors mes iš tikrųjų nežinome, kur jie žino, ar jie, ar, kur jie dirba, ar jie apskritai uh, dirba, kur jie yra. Ir per metus mes uh, ėmėmės iniciatyvos, nes tai ten iš esmės tai yra jautri tema, va tie atlyginimai ir tos lėšas. Ir mes nusprendėme, kad kiekio pinigų nesumažinsime nes tai gazai skirta šita, šitos lėšos, bet e, pasikeis būdas, kaip mes skirsime tas lėšas. Nes iš tikrųjų e, tokio to, to, dabartinio lėšų paskirstimo būdo mes negalime e, išlaikyti, jis netikslingas. Taigi, atitinkama gazos vadovybė pritarė tam ir mes per trejus metus dabar esame numatę planą kai būtent tos e, lėšos bus skiriamas, kaip jau bus kontroliuojamas. E, pirmiausia, remiant skurdžiausias šeimas. bet ir remiant projektus ir, e, ir žinoma, į gėlinimo įrenginius, vandens gėlinimo, jūros vandens gėlinimo įrenginius bus investuojamas tas lėšas nes būtent e, gerimo vandens ten pritrūks labiausiai 2020 metais. Tai būtent tos e, lėšos bus e, skiriamos tokia pat apimtimi, bet jų būdas panaudojimas bus, panaudojimo bus pakeistas. Ir mes būtent tą reorientaciją nuspręsime galiausiai per artimiausius 9 mėnesius. Kolegos, kalbėkite trumpiau, nes jūsų jau per daug. Jums atsitkinė, jums strašnė lybilo. Ačiū, ponė pirmininkė, kad suteikėte man galimybę pasisakyti. Man iš tiesų patiko tai, ką jūs sakėte apie visą tą konkuliuojantį katilą. Aš pats esu nekarta naudojęs tokius palyginimus, nes visa tai tikrai puikiai iliustruoja, koks yra Izraelio ir Palestinos konfliktas kolega kalbėjo daugiau apie palestiniečius. O kodėl ES finansuoja mokyklas, kurios pavadintos teroristų vardu. Bet aš nenoriu labai gilintis į tai, nes tam reikia atskiros diskusijos. Bet jūs minėjote Tunisą. Neseniai perskaičiau ataskaitą, kurią parengė audito rūmai. Ir man atrodo, toje ataskaitoje labai gerai išdėstyta susijusi informacija. Būtent, ES finansuoja per daug projektų, tarp jų ir tokių, kurių rezultatai neaiškus ir naudos, nauda menka. Ir dėlėtų tą pasakyti apie uh, e, Tunise finansuojamus projektus. Todėl noriu paklausti, kodėlgi nefinansuot vieno ar keletus stambių projektų, pavyzdžiui, valstybės viešojo sektoriaus administracinė reforma, kažkas tai tokios kaip meninimas. Tada bus galima įspręsti rimtesnės problemas ir, aišku, užtikrinti, kad šalis e, tvirčiau žengs demokratijos keliu. O kodėl jūs finansuojate projektus Tunisą ir jūs manote, kad tai stabili ir saugi šalis? Ar Tunisas jūsų nuomonė vykdo savo pažadus. Toliau, Moldova. Trumpai. Kaipgi, kuo pasibaigė um, S lėšų pasisavinimo tyrimas ir dar buvus Jugoslavijos Respublika Makedonija. Jūs atlikote tikrai didžiulį darbą, nes jūsų dėka situacija šalyje stabilizavosi, gerai, kad daug dėmesio skiriama Balkanams, bet kokia jų laukia ateitis. Ką gali padaryti ES, kad padėtis buvusio Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje dar labiau stabilizuotųsi, kad nyktų ten smurtas ir kad sąlygos šioje šalyje nebūtų uh, palankios konfliktams ateityje. Ir trumpai apie Kosovo, apie laikotarpį po rinkimų, nes rinkimuose nugalėjo jėga, kuri dabar valdo šalį. Ir nepanašu, kad Kosovo vyriausybė pasiryžusi ryštingai kovoti su korupcija. Dabar Alžyras ir Marokas. Ar Alžyras tikrai yra mūsų patikima partnerė po to, kai mes sužinojome, ką jinai padarė su finansinė pagalba. Bet komisaras trumpai sakė, kad mes turime jam pateikti klausimus, o jis paskiau pasirinks, e, į kuriuos klausimus atsakys dabar, o į kuriuos pateiks raštiškų atsakymų. Ačiū aš galėčiau atsakyti į šios klausimus, pirmiausia, dėl Tuniso. Žinoma, Tunisas tai yra pavyzdys, kur mes tengiamės įvykdyti nedaug, bet didelių projektų. Ir mes praėjusius metais mes komunikate nusprendėme iki 2020 metų pabaigos dvigubai padidinti iki 300 milijonų metinius įnašus. Tai būtent į pagalbos fondą. Aš manau, aš manau kad a, e, e, a, situacija a, e, Tunise turėtų gerėti, dar, dar jinai vis dar tru, trapi. A, na, na, pažiūrėsime dabar atinkamas reformas, jau pažadėtos iki kitų rinkimų, tai a, tie rinkimai bus po poros metų. Pažiūrėsime. Čia iš esmės mes norime stabilizuoti ekonomiką, turizmas dar kenčia nuo teroro išpolio. Aš manau, kad turėtų grįžti ankstesnė situacija. Iš esmės, Tunizas yra labai priklausomas nuo turizmo. Egipte, pavyzdžiui, truputį kitaip ten diversifikuojama ekonomika. Ir mes turime pirmiausia dabar atkreipti didesnį dėmesį į viduje šalyje vykstančius pokyčius. Tunisas, Tunisas yra tokia valstybė, kur daugiausiai gyventojų gyvena prie, prie jūros, o šalies gilumoje yra labai nedaug gyventojų. Ir, ir, ir tie žmonės ten uh, turi likti, jie neturi pabėgti ten nuo, nuo skurdo. Kad, mes norime investuoti 20 milijonų uh, būtent uh, kurdami Mm, e, sveikatos priežos instituciją, e, kuri vietoje teiktų e, kokybiškas medicinos paslaugas, tai prisidės tikriausiai prie žmonių išlaikymo dar jų gyvenamosiose vietose. Mes stengiamės koncentruotis, bet atsižvelgiant į dydį ir tas galimybės, kurias mes turime, kalbant apie finansus, tai turime nepamiršti, kad Tunisas susiduria su saugumo problemomis. Tai yra sienos su Libija 780 km. Ir apskaitai pietuose situacija yra pakankamai sudėtinga, ten sunku apsaugoti sienas. Dabar dėl Moldovos. Aš, aš manau, kad ir prezidentas Todonas, Todonas būtent kaip ir pasakė, aš su juo netyčia pasikalbėjau Tai iš esmės mes turime atsižvelgti į tai, kad ten lėšos turėtų būti pakankamai e, gerai panaudotos ir, ir šiuo atveju mes matome, kad Moldovoje, kaip matyti iš pokalbio, kaip matyti iš auditorumo ataskaito, e, lėšos nėra tinkamai įsisavinamos yra su, sukūrėmi projektai, ne, bet lėšų negaunama tiems projektams įgyvendinti, nes, nes trūksta apskaitai ir pajėgumų ir infrastruktūros įgyvendinti tos projektus. Taigi būtent e, e, kėl tam tikras skirtumas tarp to, kas buvo numatyta ir kas yra įgyvendinta. Taigi tokia situacija buvo iškeltas toks priekaištas Toks priekaštas jau buvo jau iškeltas, žinoma, taip, bet iki šiol nelabai buvo reakcijos į jį. Taigi dėl Makedonijos. Iš esmės e, pokyčiai yra teigiami, bet ir o, o Kosove. Uh, ir a, iš esmės ten valdančioji dauguma sudaro kaip ir Kosove a, tik tai labai nedidelė dauguma. Tai būtent 61 a, parlamento narys iš 120. Ir kartu su graikų ir bulgarų užsienio reikalų ministrais a, mes būtent kalbėjomės apie situaciją Makedonijoje. Aš e, matau, kad e, no, yra noras vis dėlto ten siekti pažangos. Kai kas e, ten vyksta netinkamai, yra tam tikrų problemų. Bet sutinkama parama galima ištaisyti situaciją. Na, Kosovo vyriausybė dar yra labai jauna. Dar sunku pasakyti, ką jie dar nuveiks, e, tai problemos yra tos pačios, kaip ir anksčiau. Na, pastarojo, pastarojo, pastarojo vyriausybė buvo, buvo suorganizuota per tris mėnesius, dabar per du mėnesius. Na, aš manau, kad e, dabar mes turėtume palaukti, pažiūrėti, kaip tame regione yra E, situaciją, kokios ten problemos kyla. Aš e, e, kitą savaitę vyksti į Belgradą ir būtent Serbija nori užmėgsti dialogą Kosovo klausimo. Aš manau, kad tai yra tikrai svarbus žingsnis toliau siekiant pažangos. Marokas tai yra mūsų svarbus partneris, čia tikrai jokio abejonių nėra ir aš e, esu tikras, kad e, tos problemos dėl dėl atitinkamų sprendimų susijusių su partijų dalyvavimu politikoje ir tai, kurie buvo priimti ES teisingumo teisme, Tai čia, čia iš tiesų tai jau čia praeitėje nagrinėtas klausimas. Ir e, Marokas tikrai yra didelė svarbi šalis, 40 milijonų gyventojų, iš jų didžioji dauguma gyvena prie jūros, tai, tai iš esmės šitą valstybę remiasi nafta ir dujomis. Ir uh, Bet kokiu atveju visuomenė ten yra pripratusi, kad kai kurios kainos yra subsidijuojamos, tai yra benzino kaina. Aš manau, kad tai nėra tvarus sprendimas, tai turi būti pakeista ir liberalizuota. Ir prieš dviejus metus pradėjau kalbėtis su svarbiausiamis finansų institucijomis, e, bendradarbiauti su jomis, kad kai kuriuose valstybėse, tai kaip ir Žyra pavyzdžiui, galėtume nustatyti atitinkamą strategiją, koordinuotą strategiją, kuri mums būtų svarbi, tai pavyzdžiui, e, veiksmingas energijos panaudojimas e, ir viešųjų ar tarp valstybinių subsidijų mažinimas. Na, tas, tas pats egzistuoja, žinoma, ir pietų valstybėse, ir rytų valstybėse, kaip Ukrainai, pavyzdžiui. Pane Jelas Anders. Ačiū. Pone Hanai, Ačiū už Jūsų pasisakymą. Kalbant apie Tuniziją, kitas Magreb šalis, bet ypač apie Tunisą, Norėčiau štai ko jūsų paklausti. Visiškai su jumis su sutinku, kad reikia įvertinti visą riziką, kai teikiame kažkokiai šaliai pagalbą. Europos piliečiai supranta tam tikras rizikas, net kai kalbama apie tai, kas vyksta už Europos Sąjungos sienų. Tačiau mes turime tam, e, tam E, tikras formulės, e, kuriomis remiamės teikdami pagalbą ir kalbant apie stabilumą ir demokratiją. Norėčiau jūsų paklausti ir paprašyti, kad e, tų šalių, tų šalių parama biudžetui užtikrintų pakankamai pajėgumų komisijai būti įsitraukusiai į tas šalių programas. Gal galima galvo, e, būtų galvoti apie tam tikrą formatą, kur galėtume kalbėti apie tam tikrą antrą normų lygį, e, kai pradedame kažkam padėti ir paskui pastebime, kad neegzistuoja tam tikrų labai svarbių e, normų. Tarkime, Tunise nėra vietos valdžios kodekso E, jis dar nėra įvestas ir šia prasme padėties yra unikali, tai e, reikėtų tada užtikrinti, kad veiklos auditai leistų mums pažvelgti į kitokius metodus, e, kad kalbėtume apie pagalbą ir apie tam tikrą atliktinų darbų grafiką, ir tam tikras normas, kurių e, būtina būtų laiky, laikytis. E, reikalas tas, kad dabar kai kurios iš tų normų neegzistuoja. E, kalbu apie tas normas, nes yra ir kitų problemų, pavyzdžiui, vizų problema studentams, mokytojams ir taip toliau. Eina kalba apie žmonės, kurie mums taip pat yra svarbus, kurie gali parvežti namo tam tikras žinias. Tie žmonės kartais tiesiog jaučiasi pažeminti, nes tokių vizų negali gauti. Tad, ko gero, potencialiai galėtume e, veiklos audite nustatyti tam tikrą antrą lygį. E, žiūrėti ne vien tik tai, ar yra e, uždaryti ar atidaryti viešbučiai, yra darbo vietas ir taip toliau, bet kad e, galėtume taip pat pažiūrėti, ar yra pakankamai demokratinio stabilumo, ar iš tikrųjų turime pakankamai pasitikėjimo. Tokias normas turi egzistuoti iš abiejų pusių. Toliau, e, geresnioji praktika visame Magreb, Magrebo regione Mes matome, kad jie keičiamasi, tą galima būtų daryti ir kitur. E, matome, kad komisija taip ir veikia, bet e, reikėtų sustiprinti šią veiklą, pavyzdžiui, galvojant apie Mauritaniją, matėme bandomuosius projektus, kurie leido sukurti sistemą. Medicinos draudimui įgyvendinti. Žinau, kad e, Mauritanija nepatenka į jūsų kompetencijos sritį, tačiau kitos valstybės, tokios kaip Maroko, taip pat galėtų tokią sistemą turėti. Tai e, galėtų būti kažkokia vietos valdžios remiama sveikatos draudimo sistema. O kitam lygmenį gerai būtų pasižiūrėti, kaip e, mes galėtume paremti ir tokias pažangiasias praktikas. Na ir e, galiausiai dėl matomumo. Neseniai lankėmės Maroke ir matėme labai svarbių projektų, kurių biudžetai susilaukė mūsų paramos. Bet dažnai nėra net žinoma, kad ES juos remia. Tai esminis dalykas turime užtikrinti. Žinoma, nereikia teikti, kad tai vien tik tai ES pasiekimas, bet bent jau turime užtikrinti, kad tos šalis tą faktą pripažintų. Dėkui. Komisijos narys žodis jums. Iš tikrųjų, Tunisas tikrai puikus pavyzdys. Mes ilgus mėnesius ir metus dėrėjomės ir diskutavome dar iki vasaros dėl penkerių metų vystimosi plano. Kągi aš to noriu pasakyti. Tai planas e, ir ketinimai yra visada. Bet įgyvendinimas, įgyvendinimas visada stringa. Tai yra pagrindinis dalykas, kuris turi būti padarytas. Ir jeigu nuolat ten yra keičiama vyriausybė, tai nebūtinai reiškia stabilumą. Kai aš pastarą savaitę buvau ten, susitariau, kad būtų šiek tiek sumažinta ta rizika. Aš kalbėjau su vyriausybės vadovu, su užsienio reikalų ministru ir prezidentas taip pat tam pritarė, kuris ten užima labai svarbę, svarbų vaidmenį nes tai yra pakankamai brandaus amžius, kad turėtų moralinį autoritetą. Ir a, a, tai ir Tunisas a, nubrėžia tinkamas gairias tu, tu, pagal tai, ką turi, pagal tai, kokią patirtį yra sukaupęs. Net iš esmės man truputį neįtikėtinai atrodo tie planai, kur parašyta, kad bus padaryta 2019 metais iš esmės yra, jeigu kažkaip kas ketvirtį metų yra e, numatomas kažkoks rezultatas ir jisai užfiksuojamas, tai dažniausiai nieko nevyksta. Nes iš esmės reikia nurodyti, kas už ką atsakingas, iki kada, čia mes iš greikėsiu išmokome, mes uh, paviešinsime tos sąrašus, būtent tos tikslus, tos asmenys, kad būtent būtų spaudimas. Nes žmonės galės stebėti, ar iš tiesų uh, planas įgyvenintas taip, kaip buvo sutarta, taip, taip ar dabar arba ne. Todėl aš tikiuosi iš tos valstybės kažko. Šitą biudžeto paramą. Čia e, buvo minėta. Iš esmės, čia aš panas Antūrai vertinčiau e, šitokią paramą, bet iš esmės šitą savoką yra klaidinanti. Nes čia tarsi sakoma, kad mes mokame į biudžetą, tarsi prisidame per biudžeto formavimo arba jo pildymą. ir mes susijęme tai su, bendromis, su bendrais reikalavimas. O bet iš tiesų, čia mes kalbame apie konkrečius projektus, kurie turi pradžią ir pabaigą. Bet jie yra finansuojami tik tai per biudžetą. Tai reiškia, yra projektinis finansavimas skiriamas, tai pavyzdžiui, reformos e, teisės saugos rytyje, e, gali būti finansuojamas tik tai per biudžetą. Ir čia, žinoma, atlieka svarbu vaidmenį tai viešo administravimo reforma, tam reikia biudžeto lėšų, o, o, ta, o, ta, o tam e, prie to prisideda pirmiausia e, Tarptautinis valiutos fondas ir kitos e, finansų institucijos. Tai būtent finansų srityje užtikrinamos atitinkamos tarptautinius standartus. O dabar dėl to matomumo. Tai yra nesibaigianti istorija. Visose susitarimuose tai yra įrašyta, būtent, kad būtų matomi tie rezultatai, matomos pastangos. Na, iš esmės, čia pas mus komisijoje taip kažkada taip, ir kūruojant regiono, regionų sritį, tai visa tai buvo taip pat įrašyta visose dokumentuose, kad matomumas turi būti aiškus ir kad e, turi būti tinkamai įgyvendintas tas lėšas. Aš visą laiką vengdavau iš esmės tokių skambių žodžių. Tačiau e, svarbus dalykas pirmiausia yra jeigu mes sukursime atitinkamus fondus, tai bet kokiu atveju prie tų fondų pavadinimo reikia pridėti e, santropą ES. Iki šiol man tai a, nelabai e, pavyko. Yra MADAT a, fondas, tai yra ES ir Sirijos patikos fondas. Na, iš tikrųjų, nelabai nemalonu man buvo matyti, kad tai jis, e, a, a, a, pavadintas MADAT fondu, tai yra ilga tradicija, su arabų kalba susijusi, bet iš esmės man, man e, nelabai smagu, kad nėra tų, tų raidžių ES. Tai e, turėtų būti vadinti iš tikrųjų taip. ES ir Sirijos fondas, e, Afrikos ir ES fondas. Bet iš esmės stengiamasi e, sukurti tik tais gražius pavadinimus, bet, e, bet e, esmė yra tokia, kad turi būti aišku, kas finansuoja. Ponas Taram. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, kai kalbame apie kaiminystės politiką, kyla dvi mintis. Pirmiausia, jūs teisingai pastebėjote, kad Turkija vis tik turi būti nustatytos sąlygos, jeigu nori pasinaudoti ES priemonėms. Tai kaip jūs tada paaiškinsite tai, kad komisija patvirtina 10 milijonų vertės programą Egiptui, kad jis susitvarkytų su savo būdžiamosios teisės sistema, bet tuos pinigus panašu, kad Egiptas panaudos visai kitoms reikmėms ir jokio patvirtinimo nereikėjo. Ir nors pinigų suma netrodo didelė, bet vis tiek sąlygos nebuvo nustatytos. Ir kitas dalykas. Aš dažnai nepritariu JAV prezidentui Donaldui Trumpui Bet kartais jisai padaro ir tokių sprendimų, kaip pavyzdžiui, e, sustabdyti 80 milijonų JAV dolerių pagalbą Egiptui dėl žmogaus teisų pažeidimų. Toliau, kitas dalykas susijęs su vakarų Saharos regionu. Kiek aš žinau, tai vienintelė teritorija, kai nėra iš kaiminysės politikos ir pilietinių teisų plėtros politikos remiama pilietinė visuomenė. Ir aš sakyčiau, kad Sahravikai, kurie gyvena Alžyro pabėgėlių stovyklose, mano galva nusipelno, kad jiem būtų teikiama parama, parama nes jie jau nekarta pademonstravo, kaip galima vakarų Saharoje plėtoti pilietinę visuomenę. Ir kitas dalykas, neprimkite mano žodžių kaip aštrios kritikos, nes jūs esate kaip tarp dviejų girnų. Komisija nutarė plėsti, padėti plėsti Marokui vakarų Saharoje, o tai yra okupuotoje, okupuota dalis ir aš pats žinau, ką reiškia gyventi okupacijoje, teikti tam tikrą paramą. Kaip taip gali būti? Ačiū, ponė komisarė. Iš vis 10 milijonų skirta e, Egiptui šioje srityje. E, nežinau, kaip, ar tinkamai jos bus panaudotas tas lėšas. Tai e, ką aš norėčiau dar pasakyti apie šiame kontekste, tai, tai North African Windows, tai yra langų skirimas Afrikoje. Tai būtent tai yra priemonė skirta migracijai stabdyti iš Egipto. Būtent e, e, tos lėšos yra skirtos kovoti su migracijos problemai. Tai yra tokia vienintelė sąsaja su ta suma, nes aš nežinau, ar, ar teismų e, sektoriui iš tos sumos kažkas tenka. Trumpas ir žmogus teisės, nežinau, čia toks derinys įdomus aš atvirai pasakysiu, iš kaimynės politikos perspektyvos Egiptas mums yra e, svarbiausia valstybė kaiminystėje. Tai pirmiausia ir dėl geografinės padėties, dėl dydžio. Tai e, yra trys valstybės pirmiausios, e, tai yra Ukraina, Turkija ir Egiptas būtent dėl, e, dėl demografinių tam tikrų priežasčių arba socioekonominių priežasčių e, Egiptas kelia daugiausia rūpešio. Nes ten kasdien 7 tūkstančiai žmonių padaugėja gyventojų skaičius. Tai iš esmės iš esmės keli, keliais milijonais patogėja per metus tų gyventojų. Jokia infrastruktūra negali tokio srauto atlaikyti ir per dešimt metų per dešimt metų e, keturis kartus padidėjo gyventojų skaičius, bet jie vis dar gyvena toje toj pačioje teritorijoje, kaip ir kuriam žinome iš Biblijos. Tai 10 procentų valstybės. Taigi, iš esmės, Egiptas daugiau eksportuoja negu importuoja. Tai iš, iš esmės e, e, Egiptas a, nėra E, migracijos valstybę arba tranzito valstybę. Tačiau Egiptas galėtų tapti migracijos šaltiniu ir labai daug žmonių galėtų emigruoti iš Egipto. Su, su, su to migracijos rautu iš Egipto, kuris galėtų iš ten būti, palyginus dabartiniai migracijos rautai yra tikrai maži. Todėl mes dabar bendradarbiavame su Egiptu kad ten būtų stabilizuojama ekonomika. kad e, būtų, žinoma, prižiūrimas ir demografinis augimas. Tačiau e, realybė yra tokia, kad mes turime dabar tam gesinti gaisus, ta prasme, tai žiūrėti, kas yra dabar svarbiausia tam, į būtiniausius poreikius atsižvelgti. Ir kaip žinote, Europos Sąjungoje E, yra dvi skirtingos stovyklos, labai skirtingos, tai yra valstybės, kurios e, e, labiau bendradarbiavo su, su Maroko, tai būtent centrinės Europos valstybės. Ir a, todėl nėra pakankamai daug sutarimo, a, būtent kalbant apie Egiptą. A, ir tas finansavimas tada toks išeina lik neišbaigtas ir e, konkrečiai negalima gyventi didelių projektų. O čia iš esmės dėl tų žvėjų, tai klausimas susijęs su teisingumo teismu. Panas Saleris. Ačiū, panė pirmininkė. Ačiū, e, panė komisijos nariai Hanai, kad jūs atvykote pas mus taip vėlai pasikeisti nuomonėmis. Jūs jau įžangoje e, kalbėjote apie 2016 metų biudžeto patvirtinamą procedūrą ir generalinio direktorato metinės ataskaitos mums yra pateiktos, tačiau audito rūmai dar nepateikė ataskaitos. Ir kai mes turėsime abi ataskaitas, tada mes e, galėsime e, šiek tiek daugiau pasakyti apie konkrečius skaičius, galėsime daugiau paklausinėti apie tos skaičius. Jūs kalbėjote apie klaidų dydį, kad 2 tai procentų klaidų lygis nepasiekia. Ir audito rūmai taip pat norėtų tai, į tai atkreipti desnį dėmesį. Būtent e, kalbama apie tai, ar iš tikrųjų su tomis lėšomis pasiekiama, pasiekim užsibriežti tikslai. Ar tiesiog tos lėšos patenka į bedugnės statinės. Na, iš esmės čia aš nepavyzdžiu jums, nes jeigu mes e, žiūrime į tą teritoriją nuo Kaukazo iki Maroko, tai e, ta kaiminystės politika tai yra Sizifo darbas, nes e, rytina tą akmenį į kalno viršūnę ir jisai vis rieda žemyn. Mes turime taip specialias ataskaitas auditorumo. rūmų kad e, e, praėjusiais metais audito ataskaitos buvo pateiktos dėl Balkanų valstybių, dėl Ukrainos ir, ir matosi, kad pastangos yra, bet rezultatų nelabai yra. Bent jau netokie rezultatai yra, kokių tikėtasi iš šių valstybių. Taip pat e, tų, tų, tų valstybių piliečiams, kaip per mūsų vizitus pamatėme, E, yra e, pateikiama informacija per susitikimus. Tai pirmiausia, čia. E, ir, bet tie piliečiai vis dėlto yra nepatenkinti dabartinę pažangą. Ir ypač nusivylimas didėja ES. Ir, ir rytų Vokietijoje, tai prieš suvienimą buvo toks posakis netgi, netgi sugalvotas, kad jeigu Vokietijos markė neteis pas mane, tai aš ateisiu pas jūs. Iš tikrųjų, e, man atrodo, kad e, turėtume pabrėžti, kad ES tikrai rimtai žiūri į tas kaiminės valstybės ir, ir tas įsis, įsisavinimo a, e, a, pajėgumas ar, ar iš tiesų e, jisai yra pakankamas, ar jisai yra tvarus, ar jisai yra kūriamas ir skatinamas. Ir taip pat, ar teisėsaugos sistema yra patikima tokiu atveju, kad būtum įsavinimas lėšus. Mano klausimas susijęs su kaiminės politika, plėtros politika, dėl plėtros politikos, tai iš esmės tai yra komisijos vystamo politika, ir, bet vietose mes turime ir e, savo diplomatus. Koks yra bendradarbiavimas? siekiant tų bendrų tikslų su tais politikais. Ar pakanka tų įsipareigojimų, ar pakanka pastangų, ar yra žmonių, kurie, dirbdami diplomatais, bando susikrauti politinį kapitalą. Ar sakykime, mes taip pat ir dalyvaujame konkurencinėje kovoje šiame regione su kitoms valstybėmis, tai Rusija, su Kinija. Ar yra atitinkama e, spaudimas jaučiamas, ypač Balkanuose ar kitose valstybėse, ar kai kurios valstybės bando, sakykime, netgi šantažuoti ES. Jeigu, <laughs> sakykime, ES nepasiūlys kažko, kažko geriau, tai mes eisime su kitomis valstybėmis bendradarbiauti. Čia Balkanų valstybės pirmiausia ir ar tam nereikėtų sustiprinti mūsų bendradarbiavimą viso, viso, viso, viso lygmenyse Europoje, ypač kalbant apie plėtros politiką, nes, nes su pinigais negalima viską padaryti. Tiesiog uh, reikia tos pinigus tinkamai panaudoti. Also, ähm, um, ich halte es da übrigens mit dem Na, iš tiesų tas Sizifo mitas, kurį interpretavo ir Alberas Kamiu, aš manau, kad jis nelabai tinka šioje situacijoje, aš esu pakankamai patenkintas savo darbu. Na, nelabai gerai, kad jis, žinoma, rėda žemytas, sakoma, bet manau, tos visos valstybės, ar kaimynai, ar kaiminės valstybės, ar besivystančios valstybės, turėtų būti stebimas per ilgą laikotarpį ir tada pastebime vienoje ar kitoje valstybėje pažangą. Bet jeigu mes e, žiūrime tik tai vieną arba kitą mėnesį arba metus, tada sudėtinga išvelgti kažkokią pažangą, nes yra tai kryčių ir pakilimų. Pavyzdžiui, 2016 metais e, viena valstybė žymėjo savo pažangą. ir, ir ta valstybė dabar vėl smuko žemyn, grįžo į pradinę padėtį. Bet matau, kad ilgalaikio laikotarpio kai kurios, kai kurios valstybės vis dėlto pasiekė pažangos. Nors e, konkrečių projektų atveju tai sunku išvelgti. Bet turi būti užtikrinamas tam tikras tesinumas tai ir darbuotojų iš, išsaugojimas. Tai būtent ir žmogiškų išteklių srityje tas tesinumas turi būti užtikrinamas. Reikia aptarti, sakykime, kai kurios dalykus, diskutuoti nuolat apie juos, pavyzdžiui, Balkanų valstybėse. Uh, Čia reikia pirmiausia atkreipti nacionalinį, regioninį ir vietos lygmenį. Ir kovojant, pavyzdžiui, su korupcija, tai vietos ir regionai atlieka labai svarbu vaidmenį. Ir be jų mes tikrai ne, ne, neišnaikinsime korupcijos. Ir, e, pavyzdžiui, nacionaliniu lygiu, e, ką nors sutarus, dar nesame užtikrinti, kad, pavyzdžiui, su korupcija bus tikrai kovojami regionių arba vietos lygmenių. Na, iš esmės, tai yra e, komunizmo pasiekmė. E, mes matome, kad e, tam tikra policinė tradicija yra išlikusi, teismų sistema yra nebūtinai taip išsivyščiusi, kaip mes norėtume. Todėl e, aš, mes turėtume kalbėti apie procesą. Tai būtent tą stojimo procesą, kuris sustaro iš kelių etapų, iš pasiruošimo. Ir būtent tai vienas iš tų klausimų tam procese, kai kovojame su korupcija. Ir e, visų pirma, reikia užtikrinti visą visą seką. Tai, kad, sakykime, policija atlieka savo darbą, tai tada rašorenkam e, įrodymai, patenka į teismą ir pirimas sprendimas ir jisai įgyveninamas. Ir e, tokiu, tokiu, tokiu atveju, sakykime, turi būti užtikrinta ir ne tik tai mažų žuvelių atžvilgių toks procesas, bet ir vidutinių ir didelių, taip pat kovojant su korupcija. O to pritrūksta o rytų valstybėse arba Balkanuose pirmiausia yra jaunimo nedarbas labai didelis. Ir todėl išvyksta daug jaunų žmonių. Ir mūsų šalyse yra daug žmonių, kurie nori išvykti, tai yra smegenų nutikėjimas tai aktyviausia visuomenės dalis išvyksta. Todėl turi, turi, ekonomika turi būti stabilizuojama, sustabdant tos žmonės. Todėl mes ir, ir mes stengiamės, sakykime, savo tomis dėrybomis pradžia tų dėrybų prisidėjo prie to, kad užsienio investicijos padidėjo. Ir ne, ir ne tik Europos valstybės pradėjo investuoti tos Balkanų valstybės, sakykime, bet ir kitos valstybės, neklausančios ES. Tai reiškia, kad e, ta, ta valstybė užtarnau didesnį pasitikėjimą. O, o jeigu pasitikima ta valstybė, tai reiškia pritraukiamos ir investicijos, tai sukūrimos ir darbo vietos. Ir dar vienas dalykas, e, kurį mes turėtume visi spręsti, būtent naujose valstybėse narėse, bet ir kandidatėse valstybės narėse, kai aš žiūriu kiek ten žmonių dalyvauja rinkimuose, tai aš esu visiškai nusivylęs ir, ir, ir nusiminęs. Ir, ir man, man baisu. Nes tose valstybėse a, niekada nebuvo laisvų rinkimų. Tai visi turėtų dabar tik tikriausiai, manytume, bėgti prie rinkimų urnų ir balsuoti, bet taip nėra ir jauni žmonės ypač nebalsuoja. Ir būtent Brexit balsavimas mus turėtų pamokyti. Ir čia aš manau, kad tą žinutę mes turime siūsti jauniems žmonėms, kad, e, kad jau jūs norite nuspręsti savo ateitį, eikite ir balsuokite. Čia pirmiausia, Balk Balkanuose tai yra didžiulė problema. Ir tai yra paskutinis punktas, kurį norėčiau paminėti. Na, iš esmės, tai, tai turime, to turime mes paklausti ir, ir, ir ne tik tai tų valstybių piliečių, bet ir savo piliečių. Ar mes norime suteikti stojimo perspektyvą Balkano valstybėms? Pažiūrėkime į mūsų valstybės narės. Tai aš nežinau, ar yra nors viena valstybė narė, kur dauguma žmonių norėtų priimti naują valstybę narę. Todėl mes neturim pakartoti tos pačios e, klaidos, kurią padarėme su, su Skopija. Mes ištiesėme morką jiems, bet nesutikėme galimybės suvalgyti tą morką. Na ir tie žmonės, žinoma, nusivylę. Ir tai reiškia, taip, Balkanų valstybėms tai tas pats gali nutikti. Mes turime tai, ką pažadėjome įvykdyti. Ir šiuo metu tai yra didelė problema. Mes turime iš esmės jau dabar kalbėti apie tai ir paaiškinti savo šalių piliečiams, kodėl svarbu dabartinės ES interesams, 27 valstybių narių interesams, čia mes kalbam pirmiausia apie ekonominę perspektyvą, apie stabilumą, ir siekiant išvengti e, nepagėdavimas migracijos, būtent suteikti atitinkamą stojimo perspektyvą. Tai būtent tai yra labai kompleksiškas dalykas. Ir paskutinis dalykas nėra a, tokios galimybės arba tokios progos, kuris, e, kuri padėtų kitoms valstybėms šantažuoti ES. Na, e, nes mes esame patraukliausi pasaulyje. Mes mūsų kaiminėms valstybėms esam svarbiausia ekonominiai partneriai. 75 procentai visos prekybos Balkanuose vyksta su ES valstybėmis. Mes esame labai įdomus Balkanų valstybėms, todėl mes Trieste, Balkanuose uh, nusprendėme sukurti bendrą rinką Balkanuose, ekonominę rinką. Ir per pastarosius dešimt metų Balkanų su ES valstybėmis padidėjo dvigubai 46 milijardais eurų. Tačiau tam reikia panaikinti atitinkamus e, barjerus, kad visas tas dalykas vyktų sėkmingiau. Tai būtent mes turime panaudoti tam, tam tikras priemonės, kuris mes turime. Ir šiame regione politinis elitas suprato, kad e, reikia sukurti tokią Europos perspektyvą, nes kito atveju pabėgs žmonės iš šalies arba nusisuks nuo ES. Šitą žinutę turi tvirtai įsitvirtinti smegenyse, kitaip nebus tvarios plėtros. Panas Jubratskis. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Komisar, mano klausimas šiek tiek skirstis nuo ankstesnių. Įsivaizduokime, kitais metais e, kovo mėnesį Junktinės karalystės Europos Sąjungoje nebebus ir mums pritrūks apie 14 milijardų eurų iki finansinės programos pabaigos ir mums reikės galvoti apie apkarpimus. Ar jūs numanote, kad tai galėtų būti kaiminystės politikos biudžeto apkarpimai? Jūs kalbėjote apie veiklos auditą ir remiantis tam tikrais kriterijais e, e, finansavimas e, galėjo būti nutraukiamas. Yra taip pat ir galimybė, kad bus žvelgiama į tą dalyką politiškai. Ar jūs numato tokią galimybę? Taip, iš tikrųjų, eina jau kalba apie diskusiją apie ateitį ir turiu pasakyti, kad aš esu pilnai pasirengęs ginti šią politikos rytį, ne tik tai kaip tą sritį kūruojantis asmuo, nes e, esu taip pat absoliučiai įsitikinęs, kad mums reikia tolesnio finansavimo tam, ką jau pradėjome daryti. Aš turiu tam tikrą viziją ir jos esmė yra sukurti gerovės juostą apie ES. Šiuo metu spraga tarp ES ir mūsų kaiminystės yra pernelyg didelė. Jūs žinote, kad po geležinės e, sienos griuvimo e, išsivystimo lygis e, Lenkijoje ir Ukrainoje e, buvo beveik toks pat. Dabar tas skirtumas yra žymiai didesnis. Ir tai neprintina, nes tai daro mums tam tikrą spaudimą. Tas pas pasakytina apie mūsų pietinę kaiminystę. Neturime taip pat užmiršti, kad jau šiandien mums iškyla 20-25 migrantų ir pabėgėlių srautų problema visoje Europoje. Tame tarpe kalbame ir apie žmonės e, išvarytus iš namų ir perkeltus savo valstybių ribose, e, kurie bando taip pat pasiekti ES. Taigi mums reikia taip pat finansinių lėšų e, susidoroti su šiais iššūkiais, pasiremiant šią politika ir mums reikia adekvataus biudžeto tam. Specialiai tam skirto biudžeto. Ir man netrodo e, gerai, jeigu e, visas e, išorės veiksmų kad, išlaidų kategorijos būtų sudėtos į vieną krepšį. E, nes mes tada pradėsime, taip sakant, konkuruoti tarp Ukrainos ir Kongo. E, taigi mums reikia tinkamo politinio ir finansinio valdymo, reikia atskirti e, skirtingus uždavinius. Toks pagrindinis mūsų uždavinys, kuriant stabilumą. Na ir pagaliau negaliu užbėgti už akių galutiniams komisijos pasiūlymams negaliu to padaryti šiandieną. Žinoma, kraly... tai, kad Junktinė karalystė išstoja, sukuria biudžetui problemų, nes šiandien e, Junktinės karalystės indėlis per metus yra nuo 12 iki 15 e, milijardų. E, bet kuriuo atveju žinome, kad mums reikės e, nemažų pinigų siekiant susidoroti su mūsų iššūkiais. Ir jeigu atsižvelgsime į tai, kas netikėto įvyko per pastarosios porą metų, tai turime pripažinti, kad e, tie įvykiai įvyko mūsų kaiminystėje - tiek Sirija, tiek Libija, tiek Ukraina. Ir e, aš manau, kad Daugumoje atveju e, situaciją įmanoma stabilizuoti, bet tam reikia daug finansinių pastangų. E, klausėmės jūsų parlamento pirmininko pasiūlymo e, Libijai skirti kažką panašaus kaip ir Turkijai. Taigi tie pinigai arba ateis iš valstybių narių, arba tie pinigai turės būti atspausdinti. E, E, bet tokių pinigų šiandieną biudžete aš nematau. Todėl atvirai ir sąžiningai reikia apie tai kalbėti. E, mes labai dažnai kiekvieną dieną gauname prašymų finansuoti tą ar kitą ar dar kažką. E, ir E, Šiaurės Afrikos patikos fondui kol kas galame, galame 24 milijonus eurų iš visų valstybių narių. Sirijai 93 milijonus. Visi man sako, kaip svarbu tie dalykai e, yra, bet e, svarbumas yra vienas dalykas, o, taip sakant, kišenės pakrapštimas kitas. Ir šia prasme aš remiuosi jumis ir tikiuosi, kad jūs paremsite mus ir mane mūsų pastangose. Tačiau e, juk ne Europos parlamentas yra problema dėja. E, Jis susijusi su valstybėmis narėmis, kurios bando sutaupyti pinigų ir tai ne visada atitinka mūsų visų interesus bet žinoma, tai yra ilgos ir visą apimančios politinės diskusijos objektas. Pone Šmit dabar. Ačiū komisijos narį už įdomias diskusijas. Dabar aš norėčiau šiek tiek globalinių klausimų užduoti prieš pabaigą. Uh, sakėte, kad yra pinigai, jie yra susijęs su reikalavimais, o tai reikalavimai susijęs su pažanga. Ir čia, čia, čia, čia buvo kalba iš pradžio apie Izraelį ir, ir Palestiną, ir, ir, ir, ir Palestinos pabėgėlių stovykla jau 60 metų skaičiuoja. Tai vadinasi, jau 60 metų egzistuoja tokia, tokia stovykla ir egzistuos dar ilgiau. Ir ta stovykla finansuojama yra ES. Tai vad, kalbėjai apie, apie umrą. Tai būtent apie tinkamus fondus, kurie stato e, mokyklas e, mergaitėms, jaunus e, moteriams. Tačiau šitie vaikai, kai baigia mokyklą, jie, jie, jie toliau baigia universitetus ir neranda vėliau darbo. Tik tai keli procentai įsidarbina. Tai reiškia, tos lėšos panaudojimas netinkamai. Taigi klausimas, taigi, kada jau keliamos į viršų rankas? Tai kiek laukiama, kiek galima laukti, kol bus pasiekta pažanga? kaip apskritai nusprendžiama, kas bus finansuojama? Ar nevyriausybinės organizacijos tai pasako, kur galima finansuoti? Arba. Ir pavyzdžiui, kiek, kiek trunka kantrybė apskritai, jeigu nepasiekima pažanga? Pavyzdžiui, kai kuriuose srityse matoma pažanga, kitose srityse ne. Ir e, kaip tada nusprendžiama, apskritai, kaip, tai, ar bus teikiamas finansavimas ar ne, jeigu, pavyzdžiui, pažydinėjamos žmogaus teisės. Ir kas apibrėžia tuos reikalavimus, tuos kriterijus, kas juos kontroliuoja, kas juos nustato. Mes biudžeto kontrolės komitete patyrėme, kad, e, kad iš esmės yra mums pateikiami daugiausia e, su džiaugsmu e, teigiami projektai, kurie yra uh, jau gyveninti tinkamai ir juos e, kviečiame juos apžiūrėti, stebėti, o visi kiti nelabai. Projektai yra pristatomi. Tai būtent, kada pasiduodama, kada jau nebenorima, kada baigiami finansuoti projektai ir kaip e, išvelgti tą naudą, tą pažangą. Aš, jau, aš iš tikrųjų norėčiau prisijungti dar jūs kalbėjote apie tas lėšas, tai būtent lėšų skirimas ir vienas dalykas, kitas dalykas yra finansų valdymas. O dabar mes matome, kad e, į, įvairios programos strategijos jos yra a, nuolat a, kūriamas. Bet matome, kad, e, kad iš esmės tas įsisavinimo pajėgumas yra netoks jau didelis tos programos neįgyvendinamos. Aš manau, kad toje vietoje mes turėtume taip pat e, pasvarstyti, kaipgi galėtume e, geriau apžvelgti ir suprasti, e, kur lėšos geriau galėtų būti panaudojamos, kurios yra veiksmingesnės, o ne, tik, o ne tik kurti strategijas, programas ir projektus, iš kurių kažko tikimės, bet galiausiai po poros metų rezultatai yra netokie, kokių mes tikėjomės. Galbūt reikėtų tada e, kažkaip persvarsyti tas e, programas arba lėšų skirimą. Taip mes buvome e, Libane ir Danijoje. Ir iš tikrųjų remiu tą ES matomumą. Ir tie fondai tikrai turėtų būti pervadinti. Bent mes mokame 70 procentų uh, už tų e, ir investuojame į tų organizacijų veiklą. Ir, ir kartais net kaip, e, pavyzdžiui, e, tie fondai nenori atsiskaityti Europos Sąjungą, nes jis sako, kad jungtinėms tautoms jie atsiskaito. Ir, ir aš netgi sutūriau su Klaudijos minėtų atveju, e, pavyzdžiui, e, Libane baigia mokslus žmonės priversti dirbti taksistais. Nes e, kai kurios valstybės netgi stabdo tą mokslo pažangą ir nustato tam tikrus apribojimus žmonėms studijuoti ir dirbti atitinkamą darbą. Tai, tai galbūt reikėtų pasikalbėti su su tomis valstybėmis. Taigi, na, ilgas, ilgas buvo klausimas. E, iš esmės, e, e mes negalim sauliaisti. E, būtent nuleisti rankas ir mesti tą darbą e, su kaiminėmis valstybėmis. Mes turime imtis atitinkamų priemonių, kad galėtume stabilizuoti poziciją, kad užtikrintume tvarę plėtrą. Ir visą tai mes darome kartu, tai būtent vienu metu. Na, porą metų tai iš tikrųjų per trumpas laikotarpis, kad galėtume nuspręsti, ar ta programa pasiteisino ar ne. Arabų valstybėse, tai yra tai galbūt ir kultūros dalis, uh, labai trūksta žmonių, kurie būtų specialistai, tai būtent, kurie turėtų kažkokį profesinį išsilavinimą. Ir ten yra per mažai žmonių su techniniu išsilavinimu. Ir mes skiriame lėšas, kad pataisytume šią situaciją, kuriame programas Tačiau tokiu atveju reikia ir pakeisti mentalitetą, kad būtent būtų suprantama, kad e, amatas arba profesija tai irgi yra kažkas vertingo. Taip pat visuomenė suteiks autoritetą ir, žinoma, pinigų. Ir, ir amatininkas kartais gali uždirbti daugiau ir būti vertinamas daugiau už akademinio pasaulio atstovą. Taigi mes matome, kad priemonės yra įvairialypės. Todėl mums reikia ilgo laiko tarp, kad įgyvendintume šias priemonės. Ir lygiai grečiai, tai visai teisingai pastebėta, turime atsižvelgti ir įmonės. Būtent, kad tos įmonės būtų pasirengusios priimti darbuotojus. Tai gazoje, gazos ruožė mes norime lėšas skirti E, startuolių kūrimams arba įmonių finansavimui. Na, gazos ruožė, ten gyvena 2 milijonai gyventojų. Tam, e, tam e, net 30 milijonų nepadės eurų, jeigu nebus kažkokio naujo pagrindo. Ir mes dabar deramės su Izraeliu, kad gazos ruožo produktai galėtų būti eksportuojami ir importuojami. Nes gazos, gazos ruožė iš esmės nėra jokio uosto, tai jie turėtų tai daryti per Izraelį. Tačiau Izraelis nustatė tam tikrus apribojimus. Kalbant apie galimą e, eksportą ir importą tinkamų produktų, nes yra tam tikro abejonių dėl saugumo. Taigi mes matome, viena problema yra susijusi su kita. Todėl nėra taip lengva pasiekti mūsų programų tikslų, bet reikia bandyti. Ir iš esmės tą perkelimo politiką ne, iš esmės tai neprisideda prie to, kad jaunų arabų situacija pagerėtų. nes, e, nes mes matome, kad yra nedidelės gyvenvietės, e, kuriuose ekonominė veikla sunku vystyti arabo valstybėse. Ir e, tai tokiu atveju tada didėja nedarbas ir, ir kitos problemos su to susijusius. Tai, tai mes norim panaudoti tinkamas lėšas kaip, kaip svertus. Ir išsiaiškinti, kaip mūsų valstybės galėtų padėti spręsti šią problemą. Na, dėl artimų rytų ne visos valstybės narės sutarė apie dabartinę e, JAV administraciją, aš nenoriu kalbėti. E, Pats Grindutas buvo jau, jau aštuntą kartą lankosi artimuose rytuose, ten net e, skubiai išvyko ir mes norime to ar ne, situacija ten yra tikrai sudėtinga. Na, čia tas finansų valdymo klausimas. Mes visi turime konkrečius tikslus. Aš tiesiog, e, e, e, jūs teisingai sakote, kad turi būti atitinkamas sąlygos įvykdytos arba reikalavimai. Ir jeigu tų sąlygų nėra įvykdyta, tai vadinasi, pinigų negaunama. Ir tarp idėjos ir projekto paties įgyvenimo yra dabar didžiulė spraga, bent jau europiečių požiūrio. Tai yra skirtumas nuo vakarų. Jeigu netgi tiesiogiai įgyvendinami tie projektai mums prižiūrint, tai ar jie bus tvarūs, ar tos įmonės išlaik, E, sakykime, ištvers ten, ar jos išliks. Mes turime sukurti atitinkamą aplinką, teisės, politikos, politinę aplinką. Todėl e, man labai malonu, kad mes čia galime keistis nuomonėmis, kad mes galėtume suprasti vienas kitą, kokiu tikslu mes bendrai siekiame. Tai būtent, kad mes užtikrintume gerovę ir stabilumą kaiminėse valstybėse. Ir kitas pavyzdys yra Libija. Mes turime mūsų įgaliotus nevyriausybinės organizacijas, kurios susiduria su problemomis. Nes jos negali gyveninti, sakykime, įsisavinti tų lėšų, kuris mes skiriame. Arba gyventi kažkokiu projektu už jas. Ir mes turime dabar rizikuoti, nes humanitarinė situacija tikrai yra prasta Libijoje. Bet jeigu mes nieko nespręsime ten, tai vadinasi, ta situacija gali perkelti pas mus. Nes yra daugybė pabėgėlių, kurie per Libiją patenka į Europą. Bet e, ten yra ir, sakykime, daugybė lybų, kurie yra viduje perkeltieji asmenys, kurie irgi neturi namų. Taigi mes dabar susidurime su, su politinė saugumo e, situacija, kuri irgi yra sudėtinga, daugelybė. Taigi, vadinasi, e, yra daugybė, daugybė įtampų. Lėšos turi būti panaudotos ir, ir tinkamai panaudojamos, jos turi patekti ir tikra, tinkamam gavėjui. Bet tai kartais yra neįmanoma padaryti ir reikia išbandyti įvairius būdus. Tai tą aš ir iš pradžių ir norėjau pasakyti. Mes dabar sudarėme su naujais iššūkiais. Negaliu prisiminti, ar mes pastaruoju metu e, Europos kaiminystėje turėjome valstybę, kurioje nėra jokios politinės valdžios bet e, e, su tą valstybė mes turime bendradarbiauti. Taigi mes turime e, dabar galvoti, kaip, kaip mums dabar bendradarbiauti su tą valstybę. Aš neturiu jokios, jokios burtų lasdelės, aš neturiu jokios priemonės, kuri padėtų tai padaryti. Aš tiesiog dabar privalau būti lankstus skaidriai skirti lėšas ir, ir galvoti, ar tos, tas, tos lėšos tinkamai panaudojamas ar ne. Aš negaliu garantuoti, kad kiekviena konkreti priemonė bus veiksminga. Tačiau aš manau, kad, kad jeigu mes nieko nedarytume, tai iš tikrųjų būtų dar blogiau. Tada iš tiesų kiltų pavojus. Tačiau ar kiekviena konkreti priemonė bus tinkama ir pasiteisins, tai čia Libijoje ir kitose valstybėse nėra jokių garantijų. Ačiū, Pensovko. Yeah. Thank you, dear Commissioner Harn. Ačiū, komisarė. Aš e, kalbėsiu trumpai. Tikrai daug čia kalbame ir jau vėlyvas vakaras. Neseniai Užsienio reikalų komitetas išreiškė susirūpinimą dėl komisijos pasiūlymo sumažinti pasirengimo stojimui priemonės skirtos vakarų Balkanams finansavimą, nors mes galvojame apie padidinimą. Ir noriu paklausti, ar jūs ketinate svarstyti tokį pasiūlymą, nes IPPA e, e yra vienas iš svarbiausių dalykų rengiantis narystai Europos Sąjungoje. Ir sakyčiau, kad jūs vertėtų pagalvoti, kokia jūsų pozicija šio požiūriu. Ir taip pat norėčiau pasidžiaugti jūsų mintimis apie tai, kad reikia tęsti plėtrą, priimti mūsų šalis kaiminės, kad būtų užtikrinta taika ir stabilumas Europos žemynė. Bet tam reikia, aišku, ir valios, ir diplomatinių pastangų, bet labai tikiu, kad plėtra tęsis. Todėl ES turėtų naudoti viešąją diplomatiją, kurios taip iki šiol nenaudoja. Dabar dėl jūsų klausimų. Na, mes dabar beveik baigiame tarpinę peržiūrą, bandydami įvertinti šalių kandidačių pasirengimų lygį. Tai, ką mes šiandieną svarstome, tai aiškinamės, ar turi besirengiančios narystiai šalis sustiprinę savo pajėgumų. Kitas dalykas, tai <clears throat> yra, kad jos turi įsisavinti lėšas. Ir gerai supraskite mane, ne mano pareiga yra taupyti, mano pareiga yra prižiūrėti, ar tinkamai ir ar kokybiškai įsisavinamos skiriamos lėšos nes viskas priklauso galų gale ir nuo situacijos. Jeigu viena šalis nesugeba panaudoti jai skirtų lėšų, tai tada mes tengiamės perkelti tos pinigus kitai šaliai. Ir e, vienas iš mūsų, pavyzdžiui, aptiktų dalykų yra tai, kad taip praeitėje mes e, labai ambicingai veikdavome, perdudami atsakomybę ir kompetenciją šalims kandidatams už finansinių lėšų panaudojimą. Dabar panašu, mes da, visgi nesame tiek subrendę ir negalime uh, toliau taikyti tokio principo. Todėl ketiname daugiau įgyvendinti pasitelkdami uh, tiesioginio valdymo metodą, tam, kad būtų įgyvendintas tinkamas lėšų panaudojimas. Bet savo laiku buvo siekiama valdymo atsakomybę priskirti šaliai kandidatai, kad ji galėtų tvarkytis ir kad tokiu būdu gerai pasirenktų struktūrinių fondų lėšų įsisavinimo ateityje. Gal, aišku, mes pernelyg ambicingų tikslų siekiame ir nepavyko užtikrinti tinkamos pusiausviros. O tokį pusiausvirą reikia būtinai užtikrinti tarp viena vertus pinigų panaudojimo ir kita vertus tarp jo veiksmingo panaudojimo. Ir tai reiškia, kad reikia aiškiai žinoti, kas už ką bus atsakingas. O finansinė parama dažniausiai yra teikiama tam, kad e, šalyje, kandidatė būtų vykdomos reformos. Taigi mums reikia iš naujo įvertinti savo politiką šiuo metu, bet kita vertus, kiekviena šalis kandidata turi įgyti pajėgumų, kurie leisėjai ateityje savarankiškai valdyti finansinius išteklius, vadovaujantis, aišku, mūsų taisyklėmis, o finansavimas visada yra pagal mūsų taisyklės ir jų būtina laikytis. Aš manau, vakaro pabaigoje mes turime pasikalbėti ir apie Turkiją. Aš manau, kad Turkija mums sukelia daug susirūpinimo, nes gauna daug lėšų. Ir pirmas klausimas būtų, kaip iš tiesų skiriamos tos lėšos. Mes per savo vizitą e, sudarėme įspūdį, kad e, pasiruošimo e, stojimui lėšų skirimas sumažėjo, tačiau komisija mano kitaip. Iš tiesų e, dabar kyla klausimas, ar atitinka reikalavimus Turkija, nes dabar jinai vystosi visiškai priešingą kryptimį. Dabar kyla klausimas, a, kodėl dabar skiriamos tos pasirinkimo narystiai pagalbos. Aš, aš manau, kad e, sustabdyti šitą lėšų skirimą neįmanoma teisiškai, nes bent jau formaliai vyksta dar tas pasirengimas narystiai. Kitas dalykas, mes matome, kad e, Turkijos valstybė, jos administracija radikaliai keičiasi. Ar galime tikėtis, kad tos lėšos, kurios patenka į Turkiją, jos yra tinkamai ir valdomas? Ar tai apskritai yra žmonių, kurie gali tai padaryti? Mes matėme, kad e, e, ten pasikeitė personalas ten. Ir nebėra tų žmonių, kur anksčiau valdytas lėšas. Ir Pirmiausia, jūs esate teisė, pane Greslė. Čia iš esmės yra politinis sprendimas, ar skirti toliau lėšas pasirinkimui narystai. Teisiškai galėtume atsijėti tas lėšas nuo pasirinkimo narystėje Tačiau aš e, sumažinti tas lėšas e, galiu tik tokiu atveju, kai bus padaryta išvada, kad e, nebetitinka ši valstybė atitinkamo teisinė valstybė keliamų kriterijų. Tai tokiu atveju tokį sprendimą turi priimti valstybės narės tarybai pateikiamas šis sprendimas. Vienas klausimas yra e, mažinti ar sustabdyti tas lėšas, e, bet sikiu dėrybos e, vis dėlto bent teisiškai turėtų egzistuoti. Tai yra, nu, tarsi kažkoks ir prieštaravimas, todėl taip nėra lengva padaryti. Uh, Iš esmės, e, e, visa situacija turi būti bendrai politiškai įvertinta. Aš matau, kad yra tam tikra dinamika ten pastebima, tam tikri pokyčiai. Ir uh, e, Talinė bent jau paaiškėjo, kad, kad mūsų valstybėse narėse, uh, valstybės narės uh, turi skirtingą nuomonę dėl Turkijos. Uh, Vokietija ir Austrija, kai kurios kitos valstybės, ar, bet nedaug valstybių, kitaip vertina Turkiją. Nes ten e, gyvena nemažai turkų kilmės piliečių. Nes šitą Turkiją, tai turkų mažumą, jinai yra Mm, šiek tiek susijusi ir su tuo, kas vyksta Turkijoje, tai būtent kokia priemonė įmasi Erdoganas. Ir Turkija dar turi kitą vaidmenį, tai būtent geostrateginį vaidmenį. Taip pat Turkija yra NATO narė. Geopolitiškai ir strateginių požiūrių e, dabar susidaro sutinga situacija. Aš čia nereikia kažko šantažuoti ar, ar spausti, tiesiog reikia atsižvelgti į, į visus tuos sudėtingus klausimus. Faktas yra tas, čia, čia aš visiškai teisiu savo analizę, kad atleidžiant, suimant tūkstančius administracijos darbuotojų ir pareigūnų, buvo padarytas poveikis būtent administracijos e, veiklai. Mums netrodo, kad situacija dramatiška, bet e, Turkija visada buvo e, nepakankamai pajėgi įsisavinti lėšas. Todėl reikėtų žvelgti į vidinį laikotarpio ataskaitą ir jau imtasi priemonių, kad atitinkamos programos teismų sistemos, pavyzdžiui, srityje būtų sustabdytos, nes mes nežinome, kaip bus pats panaudotos tos lėšos skirtos tom programoms. Nes per pastarus metus buvo investuota nemažai į prokurorų, į teisėjų išsilavinimą, o dabar daugelis iš jų atleisti iš darbo. Taigi, kaip tos lėšos buvo panaudotas, kaip jas ir toliau naudoti, to mes negalėjome numatyti tokių pokyčių. nes mums dabar situacija yra neaiški. Ir mes a, sustabdėme atitinkamas programas, bandome kiek įmanoma perkelti tas lėšas į pilietinės visuomenės sritį. Prisiminkime, kad šių metų pavasarį beveik 50 procentų gyventojų balsavo už kitą politikos kursą, E, gal negalimas sakyti, kad, kad e, Erdoganas yra Turkija, bet Erdoganas yra prezidentas ir e, AKP yra valdančioji partija. Bet matome, kad iš tiesų toje Turkijos visuomenėje yra didžiulis skirtumas tarp atskirų jos dalių. Bet mes turime vis tiek išlaikyti dialogą su, su konkrečiais asmenimis ir, ir, ir e, stebėti situaciją, nes kitų, kitų atveju iš trečiųjų šalių e, pas mus per Turkiją vyks daugybė migrantų ir patys turkai tada plūstelės pas mus, jeigu mes nieko nedarysime. Taigi mes bandome kiek įmanoma užtikrinti, kad lėšos būtų panaudotos tinkamai. Todėl ir e, atsiranda tam tikras skirtumas tarp tų tikrų tikrai panaudotų lėšų ir, ir tų, kurios yra numatytas. Panas Pinkstinas, Europos auditorumai. Much, Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad e, ši diskusija iš abiejų pusių man pasirodė ypač įdomi tiek iš e, parlamentarų, tiek iš komisijos nario pusės. Ji buvo labai įdomi. E, aš atvykau į jūsų posėdį po mūsų auditorumų posėdžio. E, taigi diskusija buvo labai įdomi. E, džiugu buvo išgirsti, kad mūsų specialiosios ataskaitos yra skaitomas. Žinoma, komisijos akimi žiūrint, stiklinė yra puspilnė, tuo tarpu parlamentarų nuomonė yra, kad ji yra pustušti. Mes esame parengę e, šešias socialiasias ataskaitas e, šią temą, tris apie kaiminystės politiką ir tris apie pasirengimo stojimui politiką. Man pačiam teko renkti ataskaitą apie Tunisą. Birželio mėnesį vyko labai įdomi diskusija su jumis ir aš džiaugiuosi, kad šio komiteto nariai daug dėmesio jai parodė. E, paminėsiu e, du dalykus. Jūs esate susipažinę su mūsų dokumentais. Ir dvi mano mintis bus susijusios ir su komisaro atsakymais. Mūsų ataskaitose rasite, kad dažnai iš naudos gavėjo pusės pritrūksta rimtų įsipareigojimų. Taigi tos valstybės gauna didžiulės ES mokesčių mokėtojų pinigų sumas, tuo pat metu neprisimdamos pakankamai įsipareigojimų. Ir tai veda prie to, ką komisaras ir minėjo, kai e, komisijos e, paskatos ar stimulai, ar netgi Europos komisijos tam tikras spaudimas yra matomas ir čia matome erdvės tobulėjimui. E, komisijos narys pavartojo sverto terminą, bent šešis kartus taip padarė. Ir aš manau, kad labai svarbi mintis yra ta, kad ES tinkamai panaudot, panaudotų savo turimus svertus, kad tie pinigai buvo, būtų tinkamai išleidžiami. Deja, ne visada taip būna. Visada turime ieškoti būdų, kaip galėtume tą sverto poveikį ES mokesčių mokėtojų labai e, padidinti. Na ir e, viena iš komisijos nario minčių buvo visą procesą padaryti skaidresnį. Tai puikus pasiūlymas. Iš tikrųjų, turime skaidrinti šį dalyką ir labai aiškiai žinoti, kur ir kaip išleidžiame tuos pinigus kaiminėje šalyje ar valstybėje kandidatėje kad galėtume Europos piliečiams aiškiai pasakyti, štai tokie yra tikslai, e, jie yra konkretus, pamatuojami ir štai yra kriterijai, kuriais naudojamis, matuodami, ko yra pasiekta, ko dar nepasiekta ir apspręsdami, matydami, kur išleidžiame pinigus. Taigi, e, susėdami save ir, taip sakant, pririždami komisiją prie stiebo. Mes e, galime suteikti daugiau paskatų naudos gavėjams. Ir dar vienas dalykas e, - PEFA svarba. PEFA parodo, ar ir kokiu lygiu ES viešieji pinigai yra gerai valdomi. Kitaip sakant, viešųjų pinigų tinkamas valdymas. E, pagal komisijos gairias e, tokio valdymo įvertinimą privalu atlikti kas keturis metus Tuniso atveju toks vertinimas buvo atliktas 2010-aisiais ir mums teko laukti iki šių metų kovo. Tai yra daugiau negu kad keturis metus, bet daugiau kaip septynis metus teko laukti, kol tai buvo atlikta. Galbūt tam buvo ir priežasčių, bet mes turime mm, būti budrus, e, Kai ES e, pinigai yra leidžiami tose šalyse, mes kiek įmanome turime užtikrinti, kad jie leidžiami tinkamai ir kad ES finansų valdymą kontroliuoja. Dėkoju e, Europos komisarui nes Tuniso atveju e, šiuo aspektu buvo e, tobulintinų dalykų, švelniai, bet teisingai išsireiškint. E, Pone pirmininkė, dar kartą noriu padėkoti už labai įdomią diskusiją. Labai džiaugiuosi, kad galėjau joje dalyvauti. Ačiū komisijos nariui ir visiems parlamento nariams, kurie dalyvavo diskusijoje. Ačiū. Dėkojame ir Jums, komisijos nariai. Nu, dvi valandas pradedame kartu. Taigi, puikios valandos. Taigi mes pritarėme jums, mes žinome, kokia sudėtinga situacija, tačiau bet kokiu atveju mes spausime ir jūs, stengsime kartu su jumis pasiekti geriausių rezultatų. Na, jeigu mes būtume manę, kad to spaudimo nereikia taikyti, tai nebūtume taikę, žinoma, bet Nereikia. Taigi, e, jau 22 val. 12 minučių. Taigi mes e, e, rugsėjo 25 dieną 12 val. mes sutiksime kitam posėdžiui. Ačiū.